Good morning. Welcome everybody to this session of the Human Rights Subcommittee. Labas rytas, sveiki susirinkę į žmogaus teisų pakomitečio posėdį. Jeigu leisite, pasisveikinsiu su jumis taip pat ir ispaniškai, nes reikėtų mums pasinaudoti vertėjų paslaugomis taip pat. Taigi pradėkime šios dienos posėdį pasikeisdami nuomonėmis apie žmogaus teisų padėtį Sirijoje. Taip pat prieš tai noriu pasisveikinti ypatingai su lankytojų grupe e, iš e, Indijos parlamento. Pagrindinis jų apsilankimo tikslas yra daugia kalbystė ir todėl norėtume dabar paraginti juos pasinaudoti progą ir pasiklausyti įvairių kalbų, kuriamis e, kalbama Europos parlamente. Taip pat manau, kad e, jiems įdomu, kaip dirba mūsų pakomitetis ir jie pareiškia norą sudalyvauti mūsų posėdėje. Taip pat e, delegacijoje yra Indijos parlamento vertimo tarnybos vadovas Tamas Šekar. Sveiki atvykę. Taip pat noriu pasakyti, kad kai kurie komiteto nariai negali dalyvauti posėdėje arba atvyks vėliau, kadangi turi dalyvauti kitose posėdžiuose, pavyzdžiui, ryšių su Balkanų valstybėmis parlamentinėje grupėje. Puikiai žinome, kad padėtis Balkanose šiuo metu yra pakankamai sudėtinga ir įtempta. Taigi, kai kurie iš jų atvyks vėliau į mūsų posėdį, prisijungs vėliau. Taigi, pirmasis darbo atvarkės klausimas yra jos patvirtinimas. Ir... Spalio 15 dieną vyko paskutinis posėdis ir e, naujų pasiūlymų nebuvo ir e, taip pat spalio pirmos dienos posėdžio protokolas, e, jeigu nėra jokių pasiūlymų ar prieštaravimų galima patvirtinti šių dviejų paskutinių posėdžių protokolus ir patvirtiname atitinkamą būdų darbo atvarką. Pirmininkės pranešimų nėra, taigi dabar pereikime prie pirmo darbo atvarkės klausimo ir, kaip jau minėjau, keisimės nuomonėmis apie žmogaus teisų padėtį Sirijoje per pastarosius mėnesius įtampa pasaulyje kyla ir pasaulio Europos dėmesys buvo sutelktas į pabėgėlių krizę, kuri yra tiesiogiai susijusi su tuo, kas vyksta Sirijoje, su tuo baisiu karu. Ir vyriausybės, provyriausybinės pajėgos Sirijos dabar pakankamai baisiais metodais atakuoja civilių gyventojų gyvenamus regionus, naudoja kasetinės bombas, e, kitą sunkiai ginkluoti islamistų grupuotės ir e, islamo valstybės, valstybė, kaip žinote, taip pat sistemingai pažeidinėja žmogaus teisės, užpuola civilius, atakuoja civilius gyventojus ir e, vykdo kankinimus, bauginimus. Taigi daug žmonių dėl tų kankinimų, dėl tų žiaurumų, e, kurie buvo sulaikyti Islamo valstybės kalėjimuose, mirė. Taip pat uh, Nuo 2012-2014 labai daug pastatų buvo sugriauta Sirijoje ir dauguma šio karo aukų yra civiliai gyventojai, taip pat yra naudojamas naujos e, ginkluotės rūšis, e, Rusijos kariuomenė dalyvauja šiame pulime pasitelkdama naujo pobūdžio ginkluotę ir Dėl to civiliams gyventojams kyla dar didesnė grėsmė, taigi šiandien norime pasisveikinti su ponė Džesmin Nahlavi, kuri koordinuoja Rebuild Riptink organizacijos veiklą ir uh, humanitarinę pagalbą, jos tiekimą. Ši organizacija yra įsikūrusi Junktinėje karalystėje ir jos pagrindinė užduotis yra pasirūpinti civilinę saugą. Po to kalbėsimės, diskutuosime su ponu. Nadim Huri, kuris kalbės per Skype ir jis mums papasakos apie Ar mus girdite, ponė Kuri? Taip, girdžiu jūs. Ir mes jūs taip pat girdime, taigi puiku. Mes turėsime neviršyti skirto kalbėjimo laiko, kadangi šiandien turime svarstyti daug darbo atvarkės klausimų ir dabar stiksiu žodį ponai Nahlavi, kuri tai daugiausiai gali kalbėti 10 minučių, prašau. Rebuild Society, a UK-based Syrian advocacy and community organization. Jungtinėje karalystėje dirbanti Sirijos mm, organizacija, e, jai atstovauja taip pat atstovaujame per šimtą pilietinės visuomenės organizacijų. Kaip, Siri, kaip žinote, Sirijos krizė jau um, penkti metai vyksta ir Asado režimas, visą tai vykti ir Asado režimas toliau skaluoja spaudimo visas priemonės, kad naudoja snaiperius, kankinimus, tanko apšaudimą, apšaudimą šoro, kasetinės bombos ir taip toliau. Mes žinome, kad Asado pajėgos taip pat vykdė žmogaus teisų pažeidimus milžiniškomis proporcijomis, kaip ir buvo pasakyta, yra kankinimai, prievartavimai, e, prievartiniai dingimai ir įvairūs kiti pilietinių laisvės žmogaus teisų pažeidimai. Visą tai yra jau dokumentuose užfiksuota. Tai šiandien aš sutelsiu dėmesį į Asado režimo vykdomą bombardavimą, nedarant jokio skirtumo, kokie tai yra objektai ir ką galėtume padaryti. Ir pasakyti, kad Asado brutalumo aukos dažniausiai yra Sirijos civiliai gyventojai, tačiau tačiau konfliktas nėra Sirijos problema, tai nėra netgi vidurio rytų regiono problema, tai yra pasaulinė krizė, kuri veikia taip pat ir jūs ir Europos saugumą. Jūs kaip europiečiai susidarysite su trimis pagrindinėmis problemomis e, sėtinomis su Sirija. Aš norėčiau trumpai aptarti kiekvieną iš šių ir pasakyti, kokios yra jos priežastys. Visų pirma, Sirija yra viena iš baisiausių humanitarinių krizių nuo antro pasaulinio karo. Ir tarptautinės bendruomenės humanitarnės pagalbos išlaidos yra milžiniškos. Vien, ja, E, Vienintinės tautos yra skiriusios per 4 milijardus eurų pagalbos. Mes Sirijos gyventojai esame labai dėkingi už tai, tačiau net ir su visa šia pagalba ta krizė toliau blogėja, ta humanitarnė krizė toliau blogėja. Mm, e, Sirijos žmogaus teisų tinklas teigia, kad 75 procentai civilių gyventojų žūčių yra sukelti Asado režimo, ypač per šaudimus, bombardavimus iš oro, e, panaudojant oro antskrydžius ir taip toliau toliau. Režimas taip pat toliau naudoja prieigą prie pagalbos kaip karo priemonė ir tokiu būdu stabdo visas Europos pagalbos pastangas. Antra problema yra pabėgėlių krizė. Ši problema daugeliu atveju sėtinas su Sirija, išplaukia iš Sirijos ir aišku, kad jos mastai yra neraminantis Europos Sąjunga su kai sutvarko su tą krizę. Mes esame labai dėkingi už es partnerių dosnumą, ypač paminėčiau Vokietiją ir Švediją už tai, kad jie padeda e, tūkstančiams, tūkstančiams Sirijos pabėgėlių, tačiau dėje tai nėra tvarus sprendimas. Mes e, Sirijos žmonės norime saugiai jausti savo valstybėje ir čia aš noriu paminėti, kad 70 procentų Sirijos pabėgėlių apklausti Vokietijos apklausoje, nes jie sako, kad jie bėga daugiausia nuo Asado režimo, ypač būtent nuo apšaudimų iš oro ir bombų. Mm, akivaizdu, kad yra didžiulis pavojus Europai dėl ekstremizmo iš tokių uh, grupių kaip ISIS ir uh, Kopenhagos kiti įvykiai pabrėžia uh, tą grėsmę saugumui. Noriu pasakyti, kad net ir ši grėsmė gerbėmi parlamentarai irgi išplaukė iš Asado režimo. Nuo pirmos dienos Asadas sukūrė um, visą tą režimą, visą tą spaudimą kaip savo režimo tvirtinimą ir nuo pat pirmos dienos Jis siekia sustiprinti savo argumentus, kodėl reikia pasirinkti jo režimą, o ne barbarišką mm, ekstremizmą. Asadas e, vis vis tik tai užpuldinėja ne tos ekstremistų, e, tas tvirtovės stovyklas, bet civilės, civilinės gyventojas, jis e, tokiu būdu visą ir opoziciją žudo, naikina. Mes turime, jūs turite sutelkti dėmesį į tai, kas iš tikrųjų yra terorizmo pagrindinis variklis, tai yra Asado režimas. Ir tarp kitko net ir Rusijos nelegalus dalyvavimas Sirijoje um, irgi stiprina Asadą ir tiesiogiai stiprina e, ISIS. Ir um, Rusijos išpoliai per 130 civilių jau yra uh, gyvybių nusinešę. Pavyzdžiui, spalio mėnesį matėme, kad įsis pasistumėjo 10 km į šiaurės rytus po Rusijos išpolių. Realiai Rusijos išpoliai tik leidžia toliau Islamo valstybei plėstis, plėsti savo teritoriją. Taigi turime humanitarnę krizę, pabėgėlių krizę. Ir trečia problema yra ekstremizmas. Visos tos problemos neigiamai veikia mūsų e, civilius piliečius, bet jos taip pat tiesiogiai paveikia, paliečia ir jūs, europiečius. Taigi mes turime tai pripažinti, kad jeigu norime išspręsti krizę Sirijoje, visų pirma turime pripažinti tai, kad mūsų e, Sirijos civilių gyventojų ir jūsų europiečių interesai yra vienodi. E, tai mano kreipimasis jūs yra toks, jeigu norite užsitikrinti, apginti savo interesus E, turite apginti Sirijos civilius gyventojus. Prioritetas yra patvirtintas ES užsienio reikalų ministrų praeitos savaitės taryboje, tai yra civilių gyventojų apsauga. Mes Sirijos žmonės norime, kad nebebūtų daugiau bombų, mums reikia apsaugos. Mūsų, mano žinia jums, stabdykite civilių gyventojų žudimą Sirijoje ir pagrindinį žudiką, tai yra Sado režimą, ypač jo brutalius išpolius iš oro, bombardavimą iš oro, e, kad būtų įgyvendinti įdėktos nebombardavimo zonos. E, tai iš karto saugos gyvybės, tai iš karto garantuos bazinę apsaugą ir padės taip pat stabdyti ir pabėgėlius rautus. Mm, ir Gerbiami parlamento nariai, noriu aiškiai pasakyti, kad absoliuti dauguma sirijos žmonių nenori tirono ar teroristų. Mes norime, kad uh, kaip ir bet kuri kita valstybė, turėti laisvą, demokratišką, pluralistinę valstybę. Tikrai jokios bombos neleis mums pasiekti šio tikslo. Gerbimi parlamentarai, nepavardavimo zonos yra įmanomas tikslas. Ir ekspertai tai patvirtina. Ta e, e, e, vakarų karinės jūrų pajėgos galėtų užtikrinti. Tai civilių gyventojų apsauga yra svarbiausias dalykas ir Europa tokiu būdu deskaluotų šį šį konfliktą, užkertant kelią civilių žūtims, aiškiai parodytumėt, kad jūs labai rimtai žiūrite į e, civilių gyventojų e, gyvybę ir tai stabdys Asado režimą. Aš taip pat noriu sugrįžti prie 2013 metų minutėlį. Vienintelis momentas, kuomet e, Rusija ir tas režimas sudarė sutarimą buvo dėl cheminio ginklo ir tuomet rusai pasakė, kad neleis um, režimui uh, naudoti cheminio ginklo, bet kaip tie, kas skeptiškai pasisako dėl nebombardavimo zono. Aš noriu paklausti, ar jūs turite kokią alternatyvą, kuri pasiteisintų, kuri apsaugotų civilius gyventojus, sustabdytų pabėgėlių uh, bėgimą ir uh, sumažintų ekstremizmo grėsmę. Vien beribės išlaidos pagalbai nieko neišspręs. Pabėgėlių prieimimas į didešniais tūkstančiais irgi neišspręs problemas. Mes esame dėkingi ir už tą, ir už tą, už visą pagalbą, kurią suteikia mums Europa, bet tai nėra tvarų sprendimai. Taip pat sprendimas, vien tik tai um, įsis bombardavimas irgi nieko neišspręs. Ir įsis bombardavimas, jeigu vien tik tai vykdomas tik tai išpolis prieš įsis, jeigu nėra užtikrinamas civilių gyventojų apsaugojimas, neduos ilgalaikio sprendimo. Ir dėreliai iki šiol nėra pasiekta rezultato. Aš noriu pasakyti, mes kaip Sirijos žmonės pasisakom už politinį sprendimą. Uh, Tačiau lygiai taip pat mes suvokiame, kad visų pirma reikia sukurti prielaidas vietoje, kad būtų galima užtikrinti e, tikrą politinį procesą, priverčiant tas sado režimą sėsti prie dėrybinio stalo. E, kaip žmogaus teisų atstovė aš noriu pasakyti, kad svarbiausias dalykas yra teisė į gyvybę. Jeigu ši teisė nėra užtikrinama ir gyvenama, tai nebėra jokių, nebelieka kitų teisių, dėl kurių galėtumėm dirbti. Todėl mums reikia civilio apsaugos ir todėl mums reikia reikia nebombardavimo zonų. Ir kreipiuosi į Jūs kaip mm, didžiausio pasaulio tautų atstovus, padėkite mm, Sirijos žmonėms, savo žmonėms, imkitės tvirtų mm, žingsnių apsaugoti civilių gyvybę Sirijoje. Tikrai dar ne per vėlų tai padaryti. Labai ačiū, ponė Nalavi, už labai e, konstruktyvę ir emocingą kalbą. O dabar dar kartą norėčiau pasveikinti poną Dadim Hūri. Aš e, labai atsiprašau, kad prieš tai kalbėjau su jumis ispaniškai ir nesupratau, kad jūs negirdite vertimo. E, Nadim Hauri yra žmogaus teisų stebėjimo organizacijos artimuose rytuose ir Šiaurės Afrikoje direktorius pavaduotojas. Jis kalbės apie kasetinių sprogmenų e, problemas ir kitus susijusius klausimus. Maždaug 10 minučių. Labai ačiū. Aš tikiuosi, kad mane galit gerai girti. Norėjau kalbėti šiek tiek plačiau apie kasetinius sprogmenis, e, nes e, kasetiniai sprogmenys yra didžiausia, daugiausia gyvybių atimanti problema Sirijoje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 these new large-scale offensives and to ensure that there is some safe space uh, to go to. And I'll stop uh, here. Thank you so much, <clears throat> Mr. Hurry. Labai ačiū, ponė Hurry. Paskutinė minutė buvo labai sunku jūsų klausytis, kaip e, mes jau sakėme, bet aš manau, kad e, jūsų išdėstytas paaiškinimas buvo pakankamai informatyvus. Jis e, leido suvokti bendrą vaizdą pakankamai gerai ir dabar padiskutuoti. Todėl suteiksiu žodį čia esantiems kolegoms. Pirmiausia, pane Lohbiller. Thank you and also thank Ačiū ir ačiū abiems ekspertams, kurie su mumis kalbėjosi. Pone Nalaviai, jūs e, išdėstėte mintį, kad reiktų įsteigti ne bombardavimo zoną. Norėčiau paklausti, kaip jūs tai įsivaizduojate, jeigu tokia zona būtų sukurta, kas vyktų, kaip galvojate eiti į priekį. Dabar, kai Rusija pradėjo taip aktyviai reikšti Sirijoje, e, tai padaryti, mano nuomonė, būtų pakankamai sudėtinga zonose, kurios nėra visiškai laisvos. Ir dar vienas klausimas E, ponui Hauri, kad e, šitą jis paaiškintų. Ar jūs žinote, kokie e, kasetiniai šaudmenys yra naudojami Sirijoje, kokia jų kilmė ir kurios valstybės dar nebaigė iš ES valstybių tarpo naudoti kasetinių šaudmenų. Aš žinau, kad tarp 28 šalių yra tokių. Mūsų žaliųjų frakcija renks rezoliuciją apie karo nusikaltimus ir e, nusikaltimus e, žmonijai, kuriuos Sirijoje Asado režimas įvykdė. Mes tą rezoliuciją jau anksčiau rengėme, bet mums nepavyko ją priimti. Tai buvo daroma prieš Rusijai imantis aktyvių karinių veiksmų Sirijoje mums nepavyko priimti ankstesnės rezoliucijos, nepaisant to, kad e, mes minėjome jungtinių tautų rezoliuciją savo tekste. Tai buvo politinis žingsnis ir dabar galvojame, kad po to, kai įsitraukė Rusija, parengti rezoliuciją bus dar sunkiau. Aš nežinau, kaip kitos frakcijos tą mano, tačiau akivaizdu, kad nepaisant to, ar parlamente bus rezoliucija ar nebus rezoliucija, karo nusikaltimai ar nusikaltimai žmonijai toje valstybėje yra Asado vykdomi ir jo sąjungininkų. Todėl mes manome, kad jeigu nieko nebus daroma, įsivyraus nebaudžiamumas. Aš žinau, kad jūsų, vals, jūsų organizacija e, analizuoja padėtį Sirijoje ir galvoja, kaip e, pakeisti mentalitetą valstybės e, žmonių Suprantame, kad Asadas e, tolimesnėje perspektyvoje neišsisuks be bausmės. Ar esate galvoję, koks teismas galėtų nagrinėti Sirijoje įvykdytus karo nusikaltimus? Jungtinių tautų saugumo taryba nekelia tokios bylos tarptautinėme baudžiamame teisme. Todėl ir čia kilo politinė diskusija, kas būtų tinkamiausia, ar reikėtų kurti specialų teismą, ar užtektų saugumo tarybos. E, dėl e, klausimų, kurie turėtų būti nagrinėjami skubos tvarka ir apie jo šiandien kalbėsime, aš bandžiau atkreipti dėmesį e, parlamento. Žinau, kad ponė Margarinė susitinka su užsienio, e, Vokietijos užsienio reikalų ministru, žiūrėsim, kokios bus išvados bet pirmiausia, mūsų rezoliucijos pirmos skubos tvarka turi pasiekti Rusijos ausis. Galbūt e, mes e, turėtume ieškoti kartu būdų apsaugoti civilius gyventojus. Dėl pabėgėlių. Šį sekmadienį ponas Junkeris šaukia aukščiausio lygio vadovo susitikimą. Atrodo, kad e, labai daug Sirijos gyventojų bando patekti į Europą per vakarų pakrantę. Valstybės narės bus raginamos laikytis prisimtų įsipareigojimų ir geriau pasiskirstyti pabėgėlius patenkančius į e, pirmiausia Graikiją. Jie ten gali būti suregistruojami, o paskui vyriausybės turi priimti pabėgėlius. Deja, E, valstybės narės įsipareigojo pasiskirstyti 120 tūkstančių. Luksemburgo užsienio reikalų ministras sako, kad mažiau negu 100 tūkstančių tik tai galės būti paskirstyti. Todėl reikėtų dar kartą kreiptis į valstybės narės, kad būtų įmamasi veiksmų. Ačiū. Ačiū. Labai ačiū, ponė Lohbiller. O dabar žodis ponui Demis Maker. Uh, ačiū, kalbėsiu olandiškai. Pritariu ponios Lochbiller, ką tik išsakytoms mintims, manau, kad e, Rusijai tenka labai didelė atsakomybė už tai, kas vyksta Sirijoje. Alepo mieste padėtis kelia didžiulį nerimą. Praėjusią savaitę dešimtis tūkstančių žmonių vėl tapo pabėgėliais ir pirmieji iš jų jau dabar atvyko į pasiekė Balkanus. Tai yra pirmoji krizė po pir, antrojo pasaulinio karo tokio masto. Ir tas mastas iš tiesų yra tikrai baisus. Jos poveikis Europai yra tiek netiesioginis, tiek e, tiesioginis, bet tarpiškas valstybėms narėms, kadangi jos susiduria su didžiuliais pabėgėlių srautais, tai yra didžiulis iššūkis. Aš manau, esu įsitikinęs, kad Rusijos karinė intervencija nepagerino padėties, o atvirkščiai ją pablogino žmogaus teisų padėtis. Tik tai pablogėjo dėl Rusijos šio karinio įsikišimo. Nekalbant apie E, tai, kad jau e, taip savavališkai naudojant e, kasetinis, kasetinius šaudmenis ir statininės bombas nuo šios ginkluotės pirmiausiai nukenčia civiliai gyventojai, tuo tarpu Putinas bando sudaryti įspūdį, pasaulio visuomenės akise, kad jis yra pirmasis, kuris drįsta rimtai kovoti su, su Daesh, su Islamo valstybė. Tuo tarpu iš tikrųjų jis e, tik tai bando taip paremti Asado režimą, kuris ir sukėlė šį konfliktą ir šiuos pabėgėlius rautus. Taigi Maskvai čia tenka didžiulė atsakomybė ir mes puikiai žinome ir kitų konfliktų atvejais, kurios sukėlė Putinas, kad yra pakankamai sveitinga jam daryti spaudimą, todėl mes turime kartu su savo partneriais, jungtinėmis valstybėmis daryti atitinkamą spaudimą, turime tam visus, reikiam, visus reikiamus įrankius, nes tarptautinė bendruomenė turi prisimti atsakomybę už e, į nelaimę patekusių žmonių apsaugą, kurių gyvybė yra kilęs pavojus. Ir Čia yra labai sudėtinga iš tiesų to, tą principą apsaugos pritaikyti, taigi man kyla klausimas, kaip tarptautinė bendruomenė turėtų tą apsaugą užtikrinti, nes e, siekiant ją užtikrinti, manau, kad reikėtų didelio masto karinės operacijos, sausumos karinių pajėgų operacijos, šiuo metu šios nelabai galiu įsivaizduoti. Taip pat buvo iškelta saugumo koridoriaus e, prie šiaurinio pasienio, pasienio su Turkija idėja ir noriu Jūs paklausti, kaip Jūs tokį pasiūlymą vertintumėte ir kokia būtų galimybė tokį koridorių humanitarinį sukurti. Taip pat e, noriu pritarti ir ponios e, Lochbiller minčiai dėl tos e, nebombardavimo, neskraidimo zonos. Tačiau klausimas, kaip, kokiamis konkrečiomis priemonėmis turėtume tą pasiūlymą gyveninti. Ačiū ponui Dėmes Makeriui, dabar ponas Henkelis kalbės. Ačiū, kad atėjot, ačiū, kad e, pristatėt tokią baisę padėtį, kuri iš tiesų jūsų istorija mus visus sukrėtė ir dėl to esam labai susirūpinę. Turiu klausimą dėl pabėgėlių dabar plūstančių į Europą skaičių. Jūs sakėte, kad vienintelis būdas tuos rautus sustabdyti yra pažaboti e, Asadą. Aš e, manau, kad kažkai ar tai bus galima padaryti greitai, ar yra kitų būdų sustabdyti milžiniškus pabėgėlius rautus. Ačiū už trumpą pasisakymą. O dabar turim galimybės pasiklausyti Patriko Kostelo. Jis yra Europos išorės veiksmų tarnybos artimų rytų ir Šiaurės Afrikos skyriaus atstovas. Žodis jo. Dėkoju, pirmininkė. Labai trumpai apie žmogaus teisų padėtį turbūt visi žinote, padėtis išlieka labai sudėtinga. Kalbam dabar apie ketvirtadalį milijono mirčių, 7,6 milijonai žmonių yra netekę namų arba tapę pabėgėliais, atsiprašau, 4 milijonai tapo pabėgėliais. Tarptautinė tyrimų komisija e, paskelbė rūpiučio mėnesį paskutinę ataskaitą, kuri rodo, kad e, statistika tik prastėja, pagrindinės konflikto aukos yra civiliai gyventojai, ypač moteris ir vaikai, nusikaltimai žmonijai vykdomi vyriausybės pajėgų ir ne valstybinių ginkluotų grupuočių. Nuo to laiko, kai buvo paskelbta šį ataskaitą, kaip jau buvo pasakyta, padėtis tik supaprastėjo. Taryba aiškiai pasakė, e, kad Rusijos karinė intervencija e, gali tik eskaluoti karinių požiūrių padėtį. Ir Žinome, kad Rusijos išpoliai neapsiriboja tik tai e, ISIS plotais. Jie taikosi į kitas grupės, dėl to sustiprėja dar labiau rizika ir humanitarnė krizė tik dar labiau pagilėja. Kaip parlamentarai sakė, reikia pagalvoti, ką galėtumėm padaryti. Žinoma, ES ir jos institucijos bei pavienės valstybės narės ir toliau stengsis daryti viską, ką gali, kad padėtis humanitariniu požiūriu šiek tiek pagerėtų. Remiame pabėgėlius ir toliau esame didžiausi donorai e, valstybėje, kurios humanitarnė padėtis yra e, peržengia visas ribas Mes remiame tyrimų komisiją ir politinių požiūrių ir finansiškai. Be to, turime visą eilę projektų, kurie leidžia paremti pilietinės visuomenės organizacijas ir pavienių žmogaus teisų gynėjus Sirijoje. Detalės, žinoma, mes e, laikome konfidencialė dėl visiems suprantamų priežasčių. Kaip kai kas iš jūsų jau sakėte, yra pakankamai aišku, kad e, taip problemos neišspręsime krizė taip neišnyks. Ir taryba dar kartą labai aiškiai pasakė, kad vienintelis sprendimas bus politinis, kuris leis e, taikiai e, pakeisti padėtį valstybėje, vadovaujantis Ženevos principais. Šiuo metu E, žinome, kad į Sirijos konfliktą įsivėlė keletas tarptautinių regioninių partnerių, a, a, veikėjų tiksliau. Labai svarbu, kad tie veikėjai regioniniai ir tarptautiniai tarpusavėje bendrautų. Tam reikia sustiprinti pasitikėjimą, kuris leistų tarptautiniams veikėjams ir e, Sirijos viduje veikiančiams organizacijoms tarpusavį kalbėtis ir bandyti rasti sprendimą. Šiame kontekste buvo paminėta, kad tie, kas gali padaryti įtaką konflikto šalims, turėtų labai aiškiai pasakyti valdančiam režimui, kad Junktinių tautų saugumo tarybos rezoliucijos 2139 įgyvendinimas yra būtinas. Ta padaryti bus galima, nebus galima to padaryti, jeigu nesikalbėsime su rusais ir kitomis šalimis, kurios turi įtakos Asado režimui arba jį remia. Taip pat turime kalbėti apie tuos veikėjus, kurie remia opoziciją. ES praėjusią savaitę užsienio reikalų ministrų tarpė organizavo gana išsame diskusiją. Po jos buvo priimtas labai aiškus sprendimas, kad reikia aktyviai e, kelti iniciatyvą ir pradėti bendrauti su visomis dalyvaujančiomis pusėmis, skatinti jų dalyvavimą jungtinių tautų procese, nes galų gale tik per jungtinės tautas bus rastas politinis sprendimas. Ir nors aš sutinku su visomis išsakytomis šyrit mintimis, dabartinėme etape tokie sprendimo būdai atrodo gana sudėtingi. Ir aš nesu tikras, o ir užsienio reikalų ministrė ES mano, kad e, konflikto sprendimas yra įmanomas e, tik per jungtinės tautas. Mes turim daryti viską, ką galime, kad apsaugotume civilius gyventojus, kol konfliktas nesibaigia. Bet e, galiausiai e, tikras garantuotas e, apsaugojimo, žmonių apsaugojimo būdas bus politinis sprendimas. Labai ačiū ponė Kostelo. Mes bandom dar kartą su ponu Huri susisiekti bet aš bijau, kad paskutinės mūsų diskusijos dalies jis nebegirdėjo. Jeigu pavyks atkurti ryšį, tap, tai mes ir toliau padiskutuosime. O dabar aš norėčiau išsakyti mūsų pakomitečio poziciją apie žmogaus, e, mūsų žmogaus teisų pakomitečio poziciją apie uh, E, kasetinius šaudmenis. Mūsų pirmininkas jau viešai paskelbė pareiškimų, kuriuose yra smerkiamas kasetinių šaudmenų naudojimas. Taip pat yra reikalaujama atlikti tyrimą, kodėl tokie šaudmenys naudojami. E, priežastis labai aiški, tokie šaudmenys yra draudžiami. E, kasetinių šaudmenų konvencija tokių ginklų naudojimą absoliučiai draudžia ir reikalauja, kad visos valstybės narės Europos Sąjungoje dėtų visas įmanomas pastangas, kad atgrasytų kitas valstybės nuo tokių šaudmenų naudojimo. Taigi mes e, e, tik pakartojame tai, apie ką kalbėjo ponas Kostelo. Visos šalis, kurios e, labiausiai įtakoja Sado režimą, turėtų stengtis optimaliai pasiekti politinio sprendimo. Turime daryti maksimalų spaudimą, kad E, kasetinių šaudmenų naudojimas būtų nutrauktas ypač prieš civilius gyventojus, kurie tampa bombardavimų pagrindinėmis aukomis. Visa tai vyksta aplinkybėmis, kurios verčia mus ieškoti būdų nuversti poną Asadą e, prieš pradedant bylos nagrinėjimą dėl jo įvykdytų karo nusikaltimų. Jis turi būti patrauktas baudžiamojo nesakomybė už tuos karo nusikaltimus. Tačiau tuo pat metu mes esame įpareigoti ir jaučiamės atsakingi kaip valstybių, kurios gina žmogaus teisės ir demokratiją atstovai už žmogaus teisę apsaugą Sirijoje. Taip pat turime apginti žmonių patenkančių ES žmogaus teisės. Reikia sukurti dialogą, kad rastume efektyvų būdą iš problemų, iš padėties, išeiti iš padėties. Tai yra labai rimtas uždavinys mums. Turime ieškoti galimybių, suprasti, kodėl ir kaip tie žmonės iš Sirijos e, traukėsi mes negalime sustabdyti bombardavimų, negalime pažei, sustabdyti žmogaus teisų pažeidimų. Bet kai tie žmonės atvažiuoja į mūsų valstybės, mes turėtumėm keisti savo požiūrį, nes dabar atrodo, kad mes nesugebam susitarti tarpusavyje, kaip to žmonės integruoti į mūsų visuomenės ir kokį statusą jiems suteikti. O dabar aš suteiksiu žodį poniai Nalavi. Galutėms išvadoms ačiū. Ah, ir Hauris atsirado. Ačiū. Pirmininkė, manau, kad jūs negirdėjote paskutinės mūsų pokalbio dalies. Mrs. Lockbiller and Mr. Degnesmacher, well, okay, we had an intervention also from Mr. Kalbėjo ponas Demismakelis, Henkelis ir EIVT atstovai, dabar steiksime žodį poniai Nahlavi, o po to galėsite jūs apibendrinti mūsų diskusijas. Ačiū už užduotus klausimus, už dalyvavimą diskusijoje. Noriu pasakyti, kad mes atvirai pripažįstame, kad e, problema egzistuoja, kad reikia užtikrinti civilių apsaugą ir dėl šių aspektų mes sutarėme. Mes sirai siekiame politinio problemos sprendimo, pripažindami, kad karinėmis priemonėmis juos įspręsti negalime tačiau dabartiniais metodais politinio sprendimo nepasieksime. Manau, kad neskraidimo, nebombardavimo zonos nustatymas būtų pats tinkamiausias būdas, nes ir mažiausiai kainuotų taip pat ir jūsų šalims, kadangi mes nenorime karinės intervencijos sausumos pajėgų įsikišimo. Ir tai būtų geriausias būdas užtikrinti civilinių gyventojų saugą, kadangi daugiausiai civilių žūsta būtent dėl oro antpolių. Taip pat turime dalyvauti dialogę su Rusija, su kitomis šalimis, su, su kitais, su, kitomis suinteresuotomis grupėmis, taip pat opozicijos atstovais ir mes nemažai tokių diskusijų turėjome 13 metais, buvo patvirtinta 2008 rezoliucija ir konflikto šalis buvo susėdusios prie stalo ir susitarė dėl to, kad būtina padaryti galą šiek e, cheminių ginklų naudojimo ir tas sustarimo nebuvo laikomasi, po to buvo kitos rezoliucijos 2139, 2165, kuriamis buvo uždraudžiamas statinių bombų naudojimas Sirijoje ir iki šiol tos rezoliucijos jų nuostatos yra nuolat pažeidinėjimas. Problema ne ta, kad dialogas nevyksta, problema ta, kad e, priimti sprendimai nėra įgyvendinami. Taigi dabar mes e, turime galvoti ne apie tai, kaip e, vystyti dialogą, o kaip užtikrinti, kad dialogo metu susitarimai pasiekti būtų vykdomi. Kalbant apie neskraidimo zoną ir kaip ją užtikrinti, kaip minėjau, tai yra būtų mažiausiai kainuojantis ir veiksmingiausias metodas ir mes norėtume pasinaudoti įvairiomis viduržėme jūroje esančiomis karinėmis formuotėmis, pavyzdžiui, karo laivais, tam, kad būtų galima užtikrinti ir atgrasinti Asado režimo pajėgas, vykdyti oro anskrydžius ir jeigu būtų nustatyta neskraidimo zona ir e, atitinkami e, sprendimai būtų pažeisti, tuomet būtų galima panaudoti jūrų paėgas, pavyzdžiui, Junktinės karalystės ir smogti labai skaudus smūgį Asado pajėgoms ir tuo pačiu Rusijos pajėgoms, kurios pažeidinėtų tokį nutarimą. Kalbant apie tą saugumo koridorių, būtų puiku, jeigu sukurtume tokį koridorių Sirijos teritorijoje, kuriame sirai būtų apsaugoti. Tačiau būtina tokio sausumos e, koridoriaus e, saugumo, koridoriaus sukūrimo prielaida yra apsaugojimas nuo oro antpolių, nes būtent e, iš oro Sirijos gyventojams padaroma daugiausiai e, žalos. Dėl Rusijos noriu pasakyti, kad Rusija nekovoja su islamo valstybė Sirijoje. <clears throat> Daugiausiai yra bombarduojamos civilių gyvenamos vietovės, pavyzdžiui, ligoninės ir Rusijos įsikišimas rodo, kad Asadas šiuo metu yra silpnas, jis neturi atitinkamų pajėgumų ir naudojasi Rusijos pagalba. Asado paėgos yra praktiškai sutriuškintos, lygės yra trešdalis jų ankstesnio masto ir pajėgumų, todėl jis kviečiasi Hezbollah ir Rusiją į pagalbą. Turi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 Okay, welcome again. We're ready to start the second point of the agenda today. Trečias darbuotojas klausimas šiandien yra taip pat labai svarbus. Žmogaus teisų padėtis Tibete, žmogaus teisų padėtis Kinijoje ir Tibete. Ilgą laiką sulaukta Europos parlamento dėmesio. Parlamentas yra patvirtinęs nemažai rezoliucijų Šiandien šios dienos keitimasis nuomonėmis leidžia mums vertinti padėtį, ypač e, susijusią su Tibetu ir tibetiečių mažumą. E, Stacija išlieka pakankamai sudėtinga, vertinant pagal e, žodžio laisvės kriterijus susirinkimų, ekonominės, kultūrinės, socialinės teisės, taip pat laisvę praktikuoti savo religiją Buvo mažiausiai 142 atvejai e, bandymų susideginti Tibete ir taip pat e, gyventojai Tibeto klajokliai yra jėga perkeliami iš savo gyvenamų vietų e, ir yra suiminėjami be teismo sprendimo ir be, be priežasties, taip pat e, netinkamai elgiamasi su jais kalėjimuose ir yra kankinami. Tarptautinės e, žiniasklaidos atstovams, diplomatams ir stebėtojams yra ribojamos teisės atvykti į Tibetą ir reikia pažymėti, kad e, Kinija iš tiesų nėra e, kažkaip išskiriama tarptautinės bendruomenės dėl savo žmogaus teisų pažeidinėjimų. Mes turime jau nuolat priminti, kad žmogaus teisės yra universalios ir e, apie tai nuolat kalbėti. Taigi, uh, Mes turime nuolat rūpinti žmogaus teisų padėtimi e, Tibete ir atitinkamas pranešimas užsienio reikalų komitete yra pono Belderio rengiamas, taigi mes šiandien turime labai daug garsių, garbių ekspertų ir manau, kad mūsų diskusija šiandien bus e, geras pasirengimas ES specialaus žmogų teisų įgaliotinio Lambrinidžio dialogas su Kinijos atstovais, kuris vyks lapkričio mėnesį. Taigi mm, mūsų pirmoji ekspertė yra Marija Holzman, ji yra, yra e, Kinijos specialistė dirbanti Paryžiuje ir palaiko glaudžius ryšius su Kinijos žmogaus teisų aktyvistais, tokiais kaip Vei ir uh, e, Vei Žinženg ir Link Siling. Ir uh, dabar suteiksime jai žodį, daugiausiai kalbės apie Kinijos vyriausybės politiką Tibete. Well, um, thank you very much for inviting me and for listening to me. I... Ačiū, kad mane pakvietė. Kaip girdėjote, aš esu Kinijos specialistė, ne Tibeto specialistė. Tačiau Tibeto e, klausimą e, mums yra labai svarbu suprasti, norint suprasti Kinijos politiką. Mm, labai svarbu yra ir žinoti bendrą platesnį vaizdą, tą kontekstą ko, ko, dėl represijų Tibete, kad galbūt būtų lengviau padėti tuomet Tibetui jo kovoje na, už didesnę laisvę, autonomiją, už normalesnę žmogaus teisų padėtį. Padėtis Kinijoje smarkiai yra pasikeitusi per pastarosius dviejus metus pakankamai keista, galbūt tai yra, mes tikėjomės, kad su didesniu klėstėjimu Kinijos valdžia gal laisviau pradės viską žiūrėti, švelniau, tačiau tikrai nustebino tai, kas įvyko, pažiūrėjau, per vasarą, faktinis, koks yra Kinijos situacijos kontekstas. Dabar pačiame Tibete mm, yra labai daug liūdnų įvykių, kaip įprasta, tai yra susideginimai, paskutinis yra 55 e, metų moteris rūpiučio pabaigas deginusi, e, policija jos kūną išsivežė, tai šeima net negalėjo jos pati palaidoti. Tai dabar pasaruoju metu ypač plačiai taikoma praktika iš Kinijos pusės. Kitas įvykis yra lapsaniečiai mirtis. Mm, mirtis kalėjime Liepos mėnesį, praėjus vos dviem dienom nuo, jos, nuo jo areštavimo, kai kas galvo, kad galbūt tai yra dėl kankinimų. Taip pat Liepos 12 dieną trečias įvykis pasiekęs pasaulio žiniaslaidą Telegrafičiai Ripočė mm, e, tikrai labai garsus vienuolis, daug nuveikęs dėl švietimo Tibete, jis buvo labai mylimas e, tibetiečių ir aš manau, kad būtent dėl to, kad jis buvo tiek mylimas tibetiečių, jis buvo visų pirma areštuotas ir nuteistas kalėjimui iki gyvos galvos, o galiausiai mm, atsidūrė jis mm, kalėjime po 13 metų sulaikymo. Ar, Tenzingdėlė Repočia buvo e, trečias po Hudžintau atėjo į valdžią. E, jis, yra, jis, buvo, jis atėjo į valdžią prieš Jinping, prieš dabartinį vadovą. Atrodo, kad tai nuspalvino Kinijos valdžios požiūrį į tibetiečius. Tikrai niekas, e, niek, tokio asmens, kuris tiek buvo mylimas, tiek žinomas, tikrai iki tol nebuvo įmanoma tokį asmenį um, areštuoti ir pasodinti į kalėjimą be pagristų priežasčių. Ir e, priežastis buvo um, tikras farsas, buvo išgalvotos priežastis, tai yra ir bombardavimas, ir bandymai imtis teroristinių veiksmų ir taip toliau. Uh, Tokia yra represijų situacija nuo 2002 metų, ką matome. Nuo 2012 dar labiau sustiprėjo, Xi Jinping atėjusi valdžią. Ir dabar mes matome tiek daug susideginimų. Jeigu pažiūrėtumėme į Sinžiang situaciją, manau, kad ten situacija dar blogesnė. Tibetiečius kažkiek gina Dalai Lamos reputaciją, tai, kad vis viso pasaulio akis yra nukreiptos į Tibetą. Galbūt tai kažkiek trukdo, mm, e, stabdo ypatingą smurtą. Sinžia e, situacija yra ypatinga. Mm, Matome, kad tibetiečiai jau tampa mažuma, tik 30 procentų yra Brunčyje, Sinžano sostinė, 75 procentai yra trankiniečių, Karamai yra mm, daug, 80 procentų hankiniečių ir taip toliau. Taigi matote, ta taip vadinama mm, nu, amkiniečių invazija, kokia yra tose etniniuose um, Tibeto regionuose, tai viskas yra akivaizdu. Uh, Tačiau represijos Sinžian yra daug aštresnės nei Tibete. Pavyzdžiui, 2014 metais apie 500 žmonių buvo nužudyti, kiek mes žinome. Ar tai areštuoti, taip sakant, veiksme, tai yra nušauti policijos, arba jie buvo nuteisti myriop dėl įvairių demonstracijų, taip vadinamų teroristinių veiksmų, kartais ir tikrai teroristinių veiksmų. Uh, nes jie nesilaiko e, taikios filosofijos kaip tibetiečiai ir dažnai tai yra smurto proveržių priežastis, pavyzdžiui, Bankoko incidentas, apie kurį jūs e, tikriausiai girdėjote, mm, kuris įvyko vasarą, panašu yra įvykdytas vyko ir pro teroristų, kurie protestavo prieš tai, kad Tailandas bendarbiavo su Kinija ir vigur sugražindavo į Kiniją tokio tipo išpoliai Sinžianė labai dažnai pasitaiko. Pavyzdžiui, rugsėjo 18 išpolyje kalna, e, kasyklose nemažai žuvusių tibetiečiai per savo taikės priemonės kovoja visiškai kitaip, unikaliai. Sinžianė neviltis pasireiškia per uh, per, per visą tą pažeminį, kas yra, kadangi yra patiriamas didžiulis pažeminimas, pasireiškia per mm, įvairius smurtinius išpolius. Matome, aišku, išpolius prieš tibetiečių kultūrą, matome visus suvažimus ir taip toliau. Ir jeigu reaguoja kitaip, pavyzdžiui, rugsėjo pabaigoje visą nesiniai Kinijos valdžia paskelbė sąrašą pavardžių, žmonių, kuriem nebegalima Kinijos valdžia paskelbė sąrašą vardų, kuriais negalima vadinti vaikų. Aišku, Osama Bin Ladinas ar panašiai čia yra suprantami vardai, bet pavyzdžiui, neleidžiama e, vaikais vadinti Aiša, pavyzdžiui, tai yra Korano vardas. Yra nemažai tų vardų sąraše ir daug jų yra tikrai plačiai paplitusi. Dabar jie yra uždrausti, bet tie, be to dar tie, kas turi tuos vardus, turi nedelsint juos pasikeisti. Tai tikrai žeminanti praktika, įsikišanti į kasdienį žmonių gyvenimą. Būtent dėl tų nesenų teroristinių išpolių dabar, jeigu nori nusipirkti peilį, net tiesiog daržovėm pjaustyti, turi pateikti paso numerį, savo adresą, tėvų adresą ir taip toliau. Iš išėjęs į gatves, rančiai nuolat būsi tikrinamas ir taip toliau. Visą tai yra labai žeminanti praktika ir tai skatina didžiulį pasipiktinimą, nevilti. Tibete, aišku, po to tas, tas pažeminimas pasireiškia susideginimais, bet e, Tibete visi sako, mes nieko nenorime, niekam nenorime pakenkti ir paprastai žmonės susidegina išėję iš kaimo, pavyzdžiui, kažkur, kad niekam nepadaryti jokios žalos. E, pačioje Kinijoje padėtis e, beveik tokia pat bloga, nes pilietinės visuomenės ir represijos įgauna pagreitį. Dabar mes dažnai sakome, kad Kinijos valdžia turi tik vieną priešą savo žmonės. Pavyzdžiui, armija, ginkluotos pajėgos um, bus ribomas, buvo virš 2 milijonų karių, mm, dabar skaičius bus sumažintas, tačiau 3000 tų karių bus perkelti į mm, ginkluotą policiją. Ginkluota policija galės kovoti su pilietinė visuomenė ir, ir, ir mm, užpuldinėti demonstra, dem, tuos, kurie dalyvauja demonstracijose, kuomet prašo daugiau laisvės ir taip toliau. Um, ir uh, bus, jie galės griauti, pavyzdžiui, tų žmonių pastatus ir ne, ne, jokios kompensacijos. Ne, pavyzdžiui, jeigu bus tiesiami kažkokie keliai ir bus nugriauti mm, namai, žmonės negaus jokių kompensacijų, jeigu bandys demo, išeiti demonstracijas, jis bus sutarota. Tai matome ir naujas taisyklės e, dėl NVO. Daug Kinija yra sukurtų NVO dėl įvairių priežasčių, dėl aplinkos apsaugos, vaikų apsaugos ar, ar kitokių tikslų. Dabar tos nevyriausybinės organizacijos privalo įdarbinti komunistų partijos narius, kad jie galėtų prižiūrėti nevyriausybinės organizacijas. 288 žmonės buvo sulaikyti areštuoti Liepos mėnesį, tai visi buvo teisininkai, taikus kovotojai už geresnį gyvenimą Kinijoje. Mes sekame jų uh, istoriją, sekame, kas vyksta su jais, aš informuosiu plačiau. Dėkuoju, ponė Hosman. Vėliau dar suteiksime jums žodį, kad atsakytumėte į klausimus, o dabar suteiksiu žodį Vincent Metinai, es politikos direktoriui, tarptautinės kampanijos už Tibetą vadovui, tai yra viena iš, ta tarptautinė e, kampanija už Tibetą yra viena iš pagrindinių organizacijų, kuri renka dokumentus, e, fiksuoja įvairius e, padėties Tibetės aspektus, taip pat ir žmogaus teisų situaciją fiksuoja. Taigi, prašom, 10 minučių. Ačiū. ačiū pirmininkai, ačiū gerbiam pakomčiui iš pasikeitimą nuomonėmis. Tarptautinė Tibeto kampanija reiškia didelį susirūpinimą dėl žmogaus teisų pablogėjimo Tibete nuo to, kai 2012 metais e, valdžią perėmė naujasis prezidentas. Mes apgailestavome dėl Kinijos komunistų partijos kietosios politikos e, pozicijos e, Tibeto atžvilgių. Tai rodo, kad Tibeto problema yra labai svarbi Tibeto komunistų partijai E, su Tibetu yra kovojama kaip ilgalaikėje kompanijoje. Tibetas yra pripažįstamas kaip Kinijos nacionalinio saugumo problema. Partijos pareigūnai, cituoju, autonomiško regiono politinis stabilumas e, kelia grėsmę visos Kinijos saugumui, nes Tibetas turi labai svarbę bendrą e, sienos zoną. Tibeto budizmas yra labai svarbi Tibeto nacionalinio didento dalis. Jis yra vertinamas kaip galima grėsmė valstybės vienybei ir e, komunisto partijos autoritetui. Tai paaiškina, kodėl Kinijos vyriausybės valstybinės religijos politikos įgyvendimas yra labai griežtas Tibete. Bijome, kad naujas e, kovos su terorizmu įstatymas gali būti panaudotas, kad būtų pateisinti žmogaus teisų pažeidimai saugumo ir kovos su terorizmu labui. Tai yra labai platus įstatymas, labai miglotos jo formuluotės. Terorizmas ir teroristinė veikla yra apibrėžiamas miglotai ir e, labai daug diskrecinės galios yra suteikiama valstybės institucijoms, kovančios su ko terorizmu ir saugumo pajėgoms. Tai e, e, ta pozicija yra atspindėta e, visoje eilėje renginių ir leidinių, kurie pastaruoju metu pasirodė. Pavyzdžiui, yra Tibeto baltoji knyga arba šeštasis Tibeto darbų formas. Šių metų rugsėjo mėnesį e, su Tibeto autonomiško regiono metinių e, šventimu e, Pekino valstybės taryba paskelbė Baltąją knygą apie sėkmingą regioninės Tibeto autonomijos įgyvendinimą po to buvo paskelbta balandžio 15 dieną baltoji knyga e, apie Tibetą, kurioje yra, buvo kalbama apie e, valstybės poziciją į Dalai Lamą ir Tibeto statusą labai detaliai. Tuose dokumentuose Kinijos administracija e, pasisako prieš pasisako už tokį vidutinį, vidurinį kelią, Dalai Lamas vidurinį kelią, kuris pritarė atsiprašau, pasako prieš jį. Šių metų rugsėjo 24 dieną ir 25 dieną e, bei Pekine įvyko labai didelis politinis posėdis, e, kuriame dalyvavo Kinijos aukščiausias lyderis Xi Jinping. E, Tibeto darbo formas suorganizavo šeštąjį strateginį posėdį. Dalyvavo visas politinis biuras ir po to buvo labai dramatiškai išplėsta karinė ir politinė gale. Pagal Kinijos valdžios administracijas e, remiamą žiniasklaidą šiame posėdėje e, buvo akcentuojama kova su separatizmu. Reikia atkreipti dėmesį, kad nauja e, ryški darbo grupė buvo sukurta bendrajame bendrojo fronto darbo departamente, kuris iki pat 2010 metų buvo atsakingas už dialogą su e, Dalai Lamas pasiuntiniais. Vienas iš pagrindinių šios institucijos prioritetų yra kovoti su Dalai Lama. E, saugumo priemonės Tibete e, buvo E, suintensyvintos buvo padidintos patikrinimo punktų taškas, e, pagriežtėjo kontrolė, buvo pradėtas e, šių metų Liepos mėnesį labai platus karinių pajėgų e, dislokavimas. Šingaci e, 200 karinių e, sunkvežimių konvojus buvo pastebėtas panašu, kad iš naujo pradėjus akcentuoti Tibito um, autonominio regiono stabilumą, bus įmasi tam tikrų politinių priemonių. Laso susitikime oficiali jų žengšeno žiniasklaida e, pabrėžė, kad Tibetas pradėjo naują tvaraus stabilumo etapą po to, kai senųjų etninių grupių žmonės kovojo susit... įveikė e, separatizmą. Ir kitose komentaruose Labai didelis dėmesys yra skiriamas intensyvesniam saugumui ir aplinkoje, kurioje iš tiesų yra labai daug taikoma represinių priemonių. Nuo 2009 metų 143 tibetiečiai e, susidegino protestuodami prieš Kinijos politiką ir paprašė, kad būtų sugražintas Dalalama į Tibetą. Kinijos administracija Tibete e, suintensyvino priemonės, kurios e, užkerta kelią informacijos sklidimui už jos ribų. Ir e, reikia pasakyti, kad tibetiečiai nėra niekada padarę žalos nei vienam e, Kinijos piliečiui. E, ICT taip pat e, pateikė informacijos rodančios, kad labai padidėjo Tibeto politinių kalinių skaičius nuo 2008 metų. Nuo 2015 m. rugsėjo e, politinių kalinių domenų bazė surinkta Junktinio Amerikos valstijų kongreso specialioje komisijoje Kinijos klausimais e, turėjo 646 e, Tibeto politinių kalinių dosijai. Šiandien tibetiečių jaunoji karta moka labai didelę kainą savo gyvybę už taikų savo E, nuomonės reiškimą politinėje aplinkoje, kurioje bet koks Tibeto tapatybės demonstravimas gali būti apibūdintas kaip reakcinis ar e, atsiskyrėliškas ir atitinkamai nusikalstamas. Nepaisant didėjusių denčių pavojų, tibetiečiai ir toliau imasi drąsių žingsnių, bandydami užtikrinti savo nacionalinį identitetą ir augindami savo kultūrą. Tai busimi kalbėtojai apie tai paminės, aš manau norėčiau pateikti rekomendacijų Europos Sąjungai. Mes rekomenduojame Europos parlamentui e, paminėti konkrečias valstybės, įskaitant Kiniją, e, metinėje žmogaus teisų ataskaitoje. Kreipiamės Europos komisiją ir prašome, kad būtų atlikta žmogaus teisų poveikio vertinimo ataskaita prieš pasirašant naują ES ir Kinijos investicijų sutartį ir įvesti į naują ES ir Kinijos investicijų sutartį straipsnius dėl žmogaus teisų, kurie leistų išspręsti uh, visas problemas susijęs su žmogaus teisėmis. Ir džiaugiamės, kad e, komisijos narė Malmström spalio pirmą dieną apie žmogaus teisės kalbėjo e, Kinijos prekybos ministrui. Jie kalbėjo, kad reikia reformuoti žmogaus teisų ir teismų sistemą Kinijoje. Kreipdamėsi kitas ES institucijas ir valstybės narės, sakome, kad tam, kad galėtume atsverti Kinijos e, politiką skaldyk ir valdyk, Europoje, tai iliustruoja 16 plus 1 posėdis su Dalailama, mes e, raginame ES ir valstybės narės geriau e, koordinuoti savo veiklą tarpusavyje ir su ES institucijomis. Taip norėčiau pasakyti, kad tarptautinis bendradarbiavimas su panašiai mesančiomis valstybėmis yra labai svarbu Tibeto atžvilgių ir žmogaus teisų Kinijoje atžvilgių. Tokiu galvoju tokias valstybės kaip Norvegija, Šveicarija, JAV, Kanada, Japonija, Pietų Korėja, Australija. Tas bendradarbiavimas yra labai svarbus ir jungtinių tautų lygmenių. Mes prašome ir ES lyderių su įtikinti Kinijos administraciją atnaujinti Kinijos ir Tibeto dialogo procesą, kurio paskutinis raundas įvyko 2010 m. sausio mėnesį. Tai yra vienintelis būdas rasti abipusėm tinkamą ilgalaikį Tibeto problemos sprendimą. Mes norėtume padėkoti prezidentui pirmininkui Tuskui už e, kalbą per bendrą spaudos konferenciją su Kinijos ministru pirmininku po 17 ES ir Kinijos vadovų susitikimo. Tokie pasisakymai turėtų būti kartojami ateityje, kai susitiks aukščiausio lygio ES lyderiai ir atitinkami e, pareigūnai iš Kinijos. Pavyzdžiui, šių metų lapkričio mėnesį ES misija lankysis e, Kinijoje. Taip pat mes raginame ES iš naujo įvertinti galimybės pakreipti ES ir Kinijos žmogaus teisų dialogą link konkrečių rezultatų, kad būtų galima pasiekti konkrečių išvadų. Galiausiai mes kreipiamės į ES, e, kad būtų priimta griežta Europos, e, užsienio politikos pozicija žmogaus teisų Kinijoje klausimų. Dėkui. Now, floor... Labai ačiū. Prieš suteikdama žodį kitam kalbėtojui norėčiau pasveikinti mūsų salėje lankytojų grupę Noriu pasisveikinti su ponios Lochbiller pakviestais e, svečiais iš Bavarijos. Ir malonu, kad yra daug žmonių besidominančių mūsų pakomitečio veikla. Kiek žinau, e, kai kurios e, šios grupės narės yra Vokietijoje gyvenančios turkų kilmės moteris ir joms yra įdomu sužinoti apie tai, kaip veikia Europos parlamentas, ką mes čia šiame komitete svarstome ir diskutuojame. Taigi, dar kartą sveiki atvykę. Dabar kalbės Lopsan Serink. Jis yra 2015 uh, Liepos 12 dieną Kinijos kalėjime mirusio Tenzindelė Krimpoš sunėnas. Jis taip pat šiandien mes išklausysime e, Lopsank Cerink, kuris e, būdamas 32 metų, pabėgo iš Tibeto ir atvyko gyventi Prancūzijoje 2007 metais. Jis palaiko ryšius su Rimpoš kitais šeimos nariais ir e, dar noriu tik pabrėžti, kad Tenzin Dilek Rimpoš buvo labai mm, gerbiamas asmuo ir jis buvo e, apkaltintas separatizmo kurstimo, terorizmo kurstimo ir dalyvavimo 2002 metų teroristų teroristinio akto rengime. Labadiena, ačiū, kad uh, Pakvietėte mane šiandien kalbėti žmogaus teisų pakomitetyje, kadangi mano anglų kalba nėra labai gera, tai aš naudosios vertėjos paslaugomis. hinta bane twichi shuya chi da da tari di tukitin di dili tsonzi gi ne tsonzi memba ji gi tanda pe no lo la ngan su gi shesha ba gi mu ni tong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 vardu pasidalinti su jumis turimą informaciją, tačiau reikia kalbėti ne tik apie mano dėdę, tačiau taip pat ir apie e, kitus e, Tibeto kalėjimuose laikomus asmenys, kurių yra šimtai. Žinolo, ta tandanga, kai čia karišygų, mes čia sundu, tandai, jį tu čia požinai, ta tandanga, ani, taigi donche lagi tat yito nima logo yore an ti shugu diwa an chiransi ki ti nonglo la ta tansen mambu chi yo tu yicha da nonglo la chawa kare nani anzu tisu mohan ji chawa tola ta na sangu du ta yin tu she So due to time constraint I... Iš tiesų aš raštu Noriu Jums suteikti e, savo informaciją, kurią dabar paprašysiu perskaityti vertėjus, o jeigu turėtumėte dar papildomų klausimų, tai galėt, galite į mane kreiptis vėliau. Tik labai ačiū, kad e, pakvietėte mane atvykti į e, žmogaus teisų pakomitetį. Aš noriu papasakoti apie paslaptinga mano dėdės Rimpoš mirti 2015 Liepos 12 dieną, jam buvo 65 metai, jis buvo įkalintas už nusikaltimą, kurios niekada nepadarė, laikomas kalėjime, e, būdamas kalėjime jis smarkiai sunegalavo, jam nebuvo steigta medicinė pagalba, jis buvo Tibeto politinis kalinys ir labai e, gerbiamas e, davasiškis Jis vis laiką rėmė Dalai Lamą, išskyrė savo gyvenimą, kad padėtų e, Tibeto budistų bendruomenė, puoselėtų kultūrą, kalbą, e, aplinką. Tesintelė Krimpočia gimė 1950 metais rytų Tibete nomadų šeimoje, jis 7 metų tapo vienuoliu, nuo 82 iki 87 metų jis keliavo į Indiją, kur buvo susitikęs Dalai Lama, kuris jį pripažino e, Tuku, tai yra Tibeto budistų mokytojo reinkarnacija. Jis grįžo į Tibetą 87 metais, e, tačiau buvo e, atidžiai stebimas Kinijos vyriausybės struktūrų. Nuo 91 iki 95 jis pastatė septynis vienuolynus, taip pat senelių priglaudą ligoninės mokyklas našlaičiams ir skurdžioms šeimoms. Jis pelnė paprastų žmonių pasitikėjimą, taip pat e, teikė medicinę pagalbą e, įvairiose atokesnėse Tibeto regionuose, pastatė viena klinika Ortok, prie Ortok vienolino, taip pat Nijančiuka vietovėje pastatė ligoninę. Mano dėdė pasisakė už gynę socialinės, kultūros, ekonominės ir religinės vietos gyventojų laisvės, jis kovojo su miškų kirtimo projektais vietos gyventojų sąskaita, jis e, nuolat e, sustikdavo ir e, kovodavo su e, Kinijos pareigūnais ir su jų neteisėtais interesais. Jis e, pasisakė už kalnakasybos praktiką prieš kalnakasybos praktikas, kur, kurios kenkdavo aplinkai prieš miškų kirtimą, diskriminavimą Vietos gyventojai labai jį gerbė, o e, Kinijos e, pareigūnai oficialus laikė mano dėdę kliūtimi e, savo neteisėtai veiklai. Tibetiečiai pasitikėjo Tenzin Dalit Rimpočią E, kadangi jis padėdavo jiems spręsti įvairias problemas sąžiningai ir veiksmingai. Tibeto bendruomenėje yra įprasta, kad gerbiami lamos, pavyzdžiui, tarpininkavo sprendžiant įvairius konfliktus, nepaisant to vietos Kinijos e, valdžia, e, vietos Kinijos valdžiai nebuvo priimtinas toks Rimpočio elgesys 2002 balandžio 7 dieną jis e, buvo suimtas rytų e, Tibete apkaltinus dalyvavimu rengiant teroristinį aktą ir jis buvo 8 mėnesius laikomas kalėjime ir iki savo mirties jis e, neigė visus jam pateiktus kaltinimus pagal Human Rights Watch atitinkamą ataskaitą. Jo byla, pono Rimpoč byla buvo kulminacija Kinijos valdžios pastangų e, pažeminti Dalai Lamą kaip Kinijos religinį lyderį ir e, sugniždyti Kinijos tai yra Tibeto kultūrinį identitetas siekiant ir toliau persekioti atskirus asmenis, kurie bandė įvairiais būdais e, e, ginti savo kultūrinės, socialinės saviraškos laisvę. Human Rights Watch duomenimis e, Tenzindelė Krimpoč byla buvo visiškai sufabrikuota procedūriniu požiūriu. Todėl jis buvo nubaustas 2002 gruodžio 10 gruodžio 2 mirties bausme, o jo E, padėjėjas Lapsandotum buvo 2003 metų sausio 26 dieną, nebuvo vykdyta mirties bausmė. E, sureagavus pasaulio vadovams 2005 sausio 24 dieną mirties bausmė buvo pakeista įkalinimą iki gyvos galvos 2003 sausio 6 dieną jis pradėjo bado streiką, protestuodamas netink, dėl netinkamo elgesio su jo kalėjime. Mano šeima septynis kartus per 13 metų jo įkalinimo galėjo jį aplankyti. Pastarį kartą jį matė 2013 lapkričio 6 dieną. Per šį vizitą Rimpočia perdavė laišką savo seserį Dalkar Lamo, kuriame buvo pateikiama informacija apie jo nekaltumą. Deja, šis laiškas buvo sunaikintas kalėjimo prižiūrėtojų. Po to jis paprašė E, kalėjimo valdžios leidimo išsiųsti tą patį laišką 17 Kinijos oficialių pareigūnų. Mano dėdė buvo kalėjime kankinamas, jo e, sveikata buvo labai blogos būklės, e, jis dažnai prarasdavo sąmonę ir galėdavo kontroliuoti kai kurių savo kūno dalių. Nepaisant to, Kinijos valdžia atmetė šeimos prašymus jį paleisti į laisvę ir ir nekreipė dėmesio į tai, kad mes įspėjome, jog galima susilaukti labai blogų pasiekmių, jeigu jis toliau bus laikomas kalėjime. Europos parlamentas kelias rezoliucijas patvirtino raginamas Kinijos valdžią paleisti. Mano dėdė, aš noriu padėkoti Europos parlamentui už rūpestį ir paramą. Kai Kinijos valdžia e, pranešė e, mano tetai apie dėdės mirtį, ji parašė e, penkių punktų operacinį laišką Kinijos valdžiai, nes Kinio veikia įstatymas, kuris leidžia <clears throat> šeimos atstovams e, pasipriešinti e, prieš palaikų kremavimą. Kinijos valdžia tuo tarpu atmetė šį laišką ir e, kremavo Rinpočias kūną Liepos 16 dieną ir ta procedūra buvo griežtai kontroliuojama ir tokiu būdu mes negalėjome jo palaidoti pagal budistų tradicijas. Keturi tibetiečiai, kurie e, gabeno kremuotus palaikus e, e, rimpočius į jo gimtąjį miestą, taip pat buvo e, sustabdyti ir iš jų buvo atimti pelenai ir išmesti į netolėse esančią upę mūsų šeima turi rimtų priežasčių manyti, kad Enzindelė Krimpočia buvo nužudytas, nes tuo metu, kai šeimos nariai galėjo apžiūrėti jo kūną po mirties ir pastebėjo, kad jo burna ir nagai buvo visiškai juodos spalvos po rimpočios mirties buvo sulaikyta jo sesuo ir dukterėčia ir dabar 15, ir 15 dienų jos buvo laikomos nepateikus jokių kaltinimų. Po jo e, priešlaikinė mirtis paskatino diskusijas apie siaubingas e, sąlygas, e, kuriomis Tibeto politiniai kaliniai yra laikomi Kinijos kalėjimuose. Tai parodo, kad Kinija visiškai nesilaiko jokių tarptautinių normų ir taip pat labai praškai nereaguoja tarptautinis spaudimas. Reikia pažymėti, kad Tibete žmogaus teisų padėtis e, yra nuolat blogėjanti. Taip pat tibetiečiai negali e, laisvai judėti arba dalyvauti taikiose protesto akcijose. Šiuo metu e, žinome, kad Tibete yra 2100 politinių kalinių. Taigi, kadangi laikas mano baigėsi, tai iš karto perėsiu prie rekomendacijų. Taigi, e, atsižvelgiant į šias aplinkybės, aš raginu Europos parlamentą pareikalauti, kad būtų surink, e, atliktas išsamus dėlė krimpočiai mirties aplinkybių tyrimas, kad būtų užtikrinta Tibeto vienuolių ir pasauliečių religinė laisvė, kad e, Tibeto kalba būtų dėstama mokyklose, mokoma mokyklose, o ne kiniečių kalba, kad būtų sustabdytas jėga vykdamas tibetiečių nomadų ir e, piemenų perkelimas iš jų gyvenamo vietų ir kad buvo pradėtas dialogas su Dalai Lama. Dėkuoju, Sering. O dabar suteiksiu žodį e, François Raba e, iš nacionalinio kalbų ir rytų civilizacijų instituto. Eh, Profesorė profesorė man moko tibeto, tibetičių kalbos ir literatūros e, nacionalinėme kalbų ir rytų civilizacijų institute Nauko Paryžė. Telkia dėmesį į turinį, dinamiką, socialinės implikacijas, e, šiandienos tibeto kultūros Kinėje, taip pat į poeziją ir literatūrą, moterų kūrinius, jaunų tibetiečių kiną, dažnai skia, skelbia kūrinius, Tibeto literatūros šio laikinės įvairiais pasakojimais ir jis atels dėmesį į kultūrinės teises, kalbą ir teisę švietimą. Ačiū. Visų pirma, noriu pasakyti, aš visiškai suprantu, kad šiandienos Tibeto situacija negali būti lyginama su Sirijos ar mm, Eritrejos situacija, nėra masinių žudimų, nėra masinių žašimų į armiją Tibete, kaip kad yra Eritrejoje. Tai galbūt tarptų dviejų atvejų tikrųjų įsiterpęs Tibetas atrodo tarsi tokia nepa, netokia aštri situacija, tačiau iš tikrųjų tai yra visa valstybė, kuri priklauso Kinijos liaudės Respublikai, kuri ekonomiškai klesti. Ir aišku, tai yra visiškai kitoks kontekstas nei, nei, nei kiti konfliktai, kurie vyksta um, ypatingoje uh, neturto uh, nelaimė situacijai. Tibetas yra Kinijos liaudės Respublikoje ir Kinijos valdžiai rūpi tik tai ekonomikos augimas, bet kokią kainą, taip pat ir žmogišką kainą. Kultūros, meno srityje sientai su. Mm gerėjančią ekonominę situaciją, reikia pasakyti, kad e, vis daugiau yra tibetiečių kalba skelbiamų romanų. Šiais metais turime penkis romanus Tibeto, tibetiečių kalba, yra ir um, žurnalų, yra interneto svetainių atidarom tibetiečių kalba, yra tikrai įkvėpiančių kinematografijos darbų, um, keli kin, kin, kinematografijos darbai buvo pateikti netgi tarptautiniams uh, festivaliams ir štai paskutinis buvo Venecijos festivalis rugsėjo mėnesį, kur vienas kūrinys pristatytas. Tačiau situacija Tibete yra visiškai kitokia ir tikrai kad esant dabartiniams sąlygoms tibetiečių pastangos išsaugoti savo kalbą yra milžiniškos ir uh, iš tikrųjų ne viskas tikrai gerai yra dabartinėmis sąlygomis ir uh, atrodo galbūt situacija Tibete nėra tokia dramatiška kaip Sirijoje ir Eritrėjoje, bet man atrodo, kad tai yra lygiai tokia pat dramatiška situacija, tai gal kiek kitaip. Krizės pobūdis yra kitoks, tačiau mm, esmė yra ta pati. 140, tūks, 140 susideginimų, dešimtis uh, kūrėjų, rašytojų, kurie areštuoti už poezijos kūrinį ar knygą. Bombardavimas nevyksta nuo 60-mečio Tibete, tibetiečiai pralaimėjo tą kovą, tačiau jie lygiai taip pat praranda ir savo um, visas galės, nebeturi galimybių nei vadovauti savo šaliai, tvarkytis ir tai, aišku, lemia kultūros išgyvenim, iš, iš, klausimą, ar išgyvens jų kultūra. Aišku, ekonomikos sąlygos gal ir gerėja, tačiau kultūra, kultūros išgyvenimo klausimas yra visiškai kitas. Pavyzdžiui, mm, dainos yra kūriamos, kurių valdžia nenori transliuoti ir taip toliau. Iš mano pastebėjimų per daugelį metų, man atrodo, tų, pavyzdžiui, tų dainų pavadinimai labai puikiai atspindi tai, kas dabar ten vyksta. Ekonominis gyvenimas, aišku, yra geras dėl Kinijos valdžios veiksmų, gyvenama galbūt ir taikoje, tačiau 2008 metais tūkstančiai žmonių į Tibetą išėjo gatves, 140 žmonių susitikė susidegino, kaip taip atsitiko, kad rašytas, parašė, kuris parašė apie problemas, um, apie Tibetą, Tibeto ir Kinijos santykius prarado darbą, kaip kitas rašytas, kuris parašė istorijos knygą, buvo priverstas pasitraukti iš Tibeto, um, kodėl nei vienam uh, tibetiečiui e, Tibeto e, teritorijai, e, autonominiai teritorijai nesuteikiamas pasas, nors jie turėtų turėti teisį. Tai kaip yra, kad tibetiečiai negali užsiregistruoti viešuose net savo šalyje? Kinijoje, jeigu jie, pavyzdžiui, išvyksta iš Tibeto, nuvyksta į Kinijos teritoriją. Kodėl žurnalistai neįleidžiami į Tibetą, kaip tibetiečiai, pavyzdžiui, um, tremtyje net bijo paskambinti savo uh, tėvams, kurie gyvena Tibete. Paklauskite štai mūsų svečių. Tai, tai vienas dalykas yra materialinis komfortas, bet ką visą tai slepia, kokia yra kaina to. Uh, iš Kinijos pusės. Saugumo pajėgų um, skaičius auga, ypač mažumų, tai vadinamosi teritorijose, tai sukuria tarsi taikos uh, jausmą, tačiau Kinija turi labai išplėtotą saugumo ir sėkimo visą sistemą. Mm. Tokie, uh, ir, ir pavyzdžiui, to, Tibeto etinės grupės, kaip gūrai, pavyzdžiui, yra labai atidžiai sekami kitose teritorijose. Tai iš tikrųjų taika šau, pri, pris, pristačių šautuvą prie smilkinio ar ta, taip vadinama harmonija, kuri pasiekiama prispaudimu, ką tai duoda. Tai, tai, bet valstiečių um, vadovas Semtyje Dalai Lama ragina visus kovoti taikiai um, ir vis, tibetiečiai juos e, gerbė. Aš manau, kad be to uh, įkvepiančio pavyzdžio, ką žinot, tibetiečiai taip ir toliau taikiai tik tai kovotų. Um, bet aišku, eina kalba apie tai, ar įmanoma išsaugoti tibetiečių kalbą, civilizaciją, kultūrą, religiją. Tai, Valdžia viską prižiūri ir kiekvienas tibetietis galvoja tik apie Dalai Lamą, tačiau jo net vardo negalima ištarti. E, tylos kodekso bus neįmanoma sulaužyti, nebent esi pasirengęs sumokėti milžinišką kainą. Yra tam tikrų užuominų apie tai, kad galbūt yra tam tikrų krizių. Tai yra, mes matome tokius ženklus kaip susideginimai, priverstiniai perkelimai. Tačiau iš tikrųjų, ar poezija gali pakeisti politiką? Nepriklausomi tibetiečiai net gali net e, ištarti balso, išsakyti savo nuomonės, atrodo, kad, todėl atrodo, kad viskas yra gerai, tačiau tibetiečiai negali nieko iš, pasakyti, jų balsas negirdimas. Ir um, Kinija e, sudaro įspūdį, kad tarsi vyksta e, konsultacijos su mažumomis, tačiau tai yra tikrai tik imitacija ir nieko realiai nevyksta. kai eina kalba apie kultūros, e, literatūros išgyvenimą, jeigu tibetietis viešai apie tai pasisako, iš karto tai yra laikoma išdavystė. Taigi, atrodo, tarsi viskas yra normalu Tibete, atrodo, tarsi nėra krizės Tibete, tačiau iš tikrųjų prievarta visi užtildyti, visi užspausti visi. Elitas tik daro įvairius politinius pareiškimus ir viskas. O galime surasti puikios poezijos, galime matyti um, ką tibetiečiai, siekia pasakyti, tai yra iš tikrųjų neteisėtas teritorijos užgrobimas, besitęsantis per 60 metų ir tibetiečiai uh, nesmurtiškai kovoja prieš tai ir tai, manau, galėtų tapti uh, puikiu uh, e, nesmurtinių aktyvistų modeliu, pavyzdžiui, pavyzdžiui, ypač per tokį ilgą laiką. Uh, Yra pasipriešimo veiksmai, yra labai subtiliai užsiminama apie draudžiamas temas. Iš tikrųjų, situacija yra įstrigusi Tibete. Ta bes, ilgai besitęsinti tyli, uždengta, slapta krizė lemia tai, kad dabar greičiausiai jau pasiekėme tokį lūžio tašką, už kurio bus nebeįmanoma išsaugoti kultūros ar tapatybės. Taip, nėra bombardavimų, nėra tokių tiesioginių nužudimų, kurie tokiais masiniais skaičiais, kas galėtų lygintis su baisybėmis Sirijoje ar panašiai. Tačiau Tibeto kultūros išgyvenimo, tibetiečių išgyvenimo klausimas pasakytas ant kortos. Muchísimas gracias a todos los ponentes. Labai ačiū visiems kalbėjusiems. Jūs mums suteikėt labai daug informacijos ir manau, kad taip jūs galėsite mums, taip mes galėsime geriau vertinti padėtį Tibete. Dabar žodis mano kolegės, ponė Lohbiller. Pirmiausia, ponė Lohbiller. Dėkuoju visiems už e, geras prezentacijas. Kaip jūs pirmininkė sakėte pradžioje, labai daug girdėtų idėjų mes galėsime įtraukti į dabar ASAT komitete rengiamą pranešimą apie Kiniją. Turiu tik tai keletą klausimų. Kai jūs, e, ponė Cering, pristatėte įspūdingus jūsų dėdės pasiekimus, Minėjote, kad jis kūrė mokyklas. Pirmiausia, tėvams, kurie buvo per skurdus, kad galėtų nusiųsti savo vaikus į kitas mokyklas. Todėl aš e, dabar norėjau išgirsti, kokia yra mokyklų padėtis e, Tibete. Aš žinau, kad Kinijoje neturtingiausi žmonės gali eiti į mokyklą. Galbūt e, jums visiems šį klausimą galėčiau skirti. Pone Robinė, jūs sakėte, kad nėra visuomenėje diskusijos apie Tibeto kultūrą. O kaip yra mokyklų programuose pačiame Tibete? Ar yra dėstoma Tibeto istorija, tradicijos? Taip pat dar turiu klausimą Europos išorės veiksmų tarnybai, jeigu čia yra jos atstovų. Jūs klaus, prašote, kad būtų pradėtas e, jūsų dėdės e, mirties tyrimas Ar tai bus įtraukta į e, žmogaus teisų dialogą su Kinėje, ar bus tai bandoma išspręsti kokiais kitais kanalais? Nenoriu komentuoti pono Metin, kuris išsakė labai daug pasiūlymų, ką mes turėtumėm daryti, tačiau manau, kad tinkamiausia vieta yra dabartinė e, Kinijos E, atas, pranešimas rengiamas AFET komitete ir paskui pažiūrėsim, ką galėsime rašyti žmogaus teisų pranešimą, kuris yra dabar rengiamas. Ačiū, ponas Dėmes Maker. Ačiū, kalbėsiu olandiškai. Pradžioje norėčiau visiems prelegentams padėkoti, tik palauksiu, kol jau sudės ausinės. Taigi dar kartą dėkoju visiems pranešėjams už jų pristatytas mintis. Jos buvo labai naudingos, ypač e, pono Cerink istorija. Aiškiai skleidžia, kokia yra padėtis konkrečiai. Manau, kad uh, apskritai e, pirmiausia reikia pakalbėti apie Kinijos valdžios propaguojama Kinijos valstybės koncepcija. Pagal šią koncepciją nelieka vietos jokiai kultūriniai ir kalbiniai įvairoviai. Ir tai reiškia ir visus papildomus dalykus. Tai reiškia apsisprendimo, nebu, apsisprendimo teisių visiškai ignoravimą jokių teisų nesuteikimą susijusi su savo kalbos puoselėjimu, kultūros puoselėjimu. Tai, yra, tai reiškia bandymus visas tautas e, engti, prispausti, siekiant gauti net tikslą, tai visą tai daroma pagrindinių žmogaus teisų sąskaita, tačiau dažniausiai vis tik tokios pastangos yra pasmerkiamas žlugti ir e, Taip pat ir Belgijoje buvo bandoma tokią praktiką prieš 200 metų pritaikyti flamandų atžvilgių ir e, e, tie bandymai žlugo, nes e, tokiais veiksmais yra automatiškai provokuojami atoveiksmai. Taigi klausimas kyla, kaip mes galėtume įtikinti Kiniją, kad atskiroms tautoms suteikiama apsisprendimo teisė, autonomija, kultūrinės įvairovės pripažinimas nebūtinai sukeltų pavojų Kinijos valstybei, tai netgi galėtų tapti tam tikrų privalumų. Taigi dabar noriu, pratesdamas ponios Lochbiller klausimą susijusiu su žmogaus teisų dialogu, paklausti savo ruoštų, ar realu yra tikėtis tokio dialogo su Kinija žmogaus teisų tema, E, žinome, kad per metus galbūt vieną dieną vyksta tokio pavadžio susitikimai aukščiausių lygių. Ar e, to pakanka, kad e, įvyktų tie reikiami pokyčiai ir kaip mes galime skatinti Kiniją pagaliau įvykdyti tam tikrus prisijimtus savo įsipareigojimus, kadangi Kinė jų yra prisijėmusi bent keletą. Nu, kalbant apie žmogaus teisų dialogą su Kinija, tai kaip turėtume vertinti tą aplinkybę, kad per pastarį žmogaus teisų dialogą Kinijoje ir toliau buvo suiminėjami kovotojų žmogaus teisės veikiantis Tibete ir Tibeto vienuoliai tai noriu paklausti, ar prasidėjo konkretesni veiksmai e, skatinant žmogaus teisų dialogą ir jeigu ne, su Kinija ir jeigu ne, tai kokios yra to priežastis. Vadinu paklausti, kokia yra padėtis Tibeto vienolynuose prieš keliarius metus e, Tibete ir aplinkinėse provincijose. Tibeto vienuoliai viešai susidegindavo protestuodami. Pekinas reaguodamas e, pasiuntė karinės pajėgas, e, sugriežtino kontrolę, instaliavo e, vaizdo stebėjimo sistemas. Aš prisimenu vienuolių susideginimo akciją kirti vienuolynę, kokia ten yra dabar padėtis ir ten ir toliau. Yra dislokuotas Kinijos karinės pajėgos tame vienuolynė. Na ir pabaigai Noriu pasakyti, kad Europos ekonomikos ir socialinių komiteto pirmininkas Andrij Malos praėjusiu metu kovo mėnesį pareiškė savo paramą vidurinio kelio ieškojimams, siekiant išspręsti Tibeto klausimą. Ir e, tokiu būdu jungtinėse valstijose buvo paskirtas tiksliau buvo iškelta idėja, kad būtų paskirtas Junktinėse valstijose specialus koordinatorius Tibeto klausimui. Tik noriu paklausti, ar iš šios idėjos kas nors toliau išsirutulioja, ar tas koordinatorius bus paskirtas. Ačiū, ponai Dėmes Makeriui. Ir jeigu kolegos nieko nenori pridurti, tai aš noriu tik priminti kad e, vykstantis prekybinis dialogas su Kinija yra neatskiriamas nuo žmogaus teisų klausimų. Prekybiniai interesai yra labai didelio masto, tačiau negalime apsimesti, kad nepastebime to, kas dabar vyksta Kinijoje ir tam turime skirti kuo didžiausią dėmesį. Pono Lamrinydžio apsilankimo Kinijoje metu į šios klausimus bus atkreipiamas dar didesnis dėmesys. Taip pat nemanau, kad iš tiesų galime kalbėti apie kokią nors pažangą, kai vien tik tai patvirtiname tam tikras priemonės, tačiau jų neįgyvendiname žmogaus teisų padėtis Kinijoje turi susilaukti mūsų nuolatinio dėmesio. Europos parlamentas neseniai patvirtino rezoliuciją, kurioje buvo pasmerkiama mirties bausmė ir jos vykdymas Kinijoje, nepateikiant oficialių skaičių, tačiau puikiai žinome, kad Kinijoje labai daug mirties bausmių atvejų pasitaiko per metus. Europos parlamentas nori pasinaudoti visomis turimomis savo galiomis ir galimybėmis daryti įtaką. Pone Lochbiller jau minėjo, kad turime nuolat daryti spaudimą, nuolat kelti nepatogius klausimus, taip pat e, stebėti, kokia yra situacija susijusi su švietimu, pavyzdžiui, nes e, būtent per švietimą galime išlaikyti, puoselėti, sustiprinti tibetiečių kultūrą ir e, vaikams Tibeto pasakoti ne tik apie jų šalies tradicijas, istoriją, tačiau taip pat ir apie dabartį. Dar noriu steigti žodį ponė Žoel Ivonet. Ji yra EIVT Kinijos skyrius atstovė. Prašau Jums penkias minutės. Ačiū ponė pirmininkė už tai, kad e, surengėte šią labai įdomią diskusiją šiandieną apie žmogaus teisų padėtį Tibete, norėčiau paminėti, kad mes pritarėme tam pareikštam susirūpinimui dėl žmogaus teisų padėties ne tik Tibete, tačiau ir visoje Kinijoje. Šiame kontekste noriu padėkoti profesoriai Holzman už tai, kad jį pristatė platesnį vaizdą. Žmogaus teisų padėtis Kinijoje iš tiesų yra labai bloga ir ji nuolat blogėja. Taigi noriu aiškiai pasakyti, kad mes ir toliau atidžiai stebėsime žmogaus teisų padėti visoje Kinijoje ir ypač Tibete. Taip pat mes dažnai reiškiame ES vardu savo susirūpinimą tiek dvišalėse susitikimuose, pavyzdžiui, vykstant strateginiam dialogui, kuriam bendra pirmininkavo vyriausiai galiotinė Mogerinė, tačiau mes taip pat ir viešai esame pareiškę savo susirūpinimą nekartą. Pavyzdžiui, spaudos konferencija, kuri buvo surenkta po praėjusio ES Kinės aukščiausio lygio sustikimo Žia 29 dieną Briuselėje vykusio prezidentas Tuskas pats viešai pareiškė, kad e, Europa yra ypatingai susirūpinusi dėl mažumų atstovų žmogaus teisų užtikrinimo ir jis paragino Kiniją pradėti atnaujinti prasmingą dialogą su Dalai Lamos atstovais. Taip pat noriu priminti, kad EIVT atstovas spauda Liepos 15 dieną paskelbė pareiškimą, kuriame buvo pareiškiamas e, mūsų pasipiktinimas e, e, dėl netinkamo elgesio su žmogaus teisų aktyvistais ir buvo raginama ištirti rimpočias mirti kalėjime. Taigi mes nuolat e, keliame šios nepatogius klausimus e, savo viešuosiuose pareiškimuose, dalyvaudami dialog, dialogos su žmogaus teisų tema. Ir mes kalbame apie atskirus atvejus, apie atskiras bylas, nes e, žmogaus teisės priskiriamas būtent atskiriems asmenims. Tačiau E, tie atskiri atvejai pavienių asmenų iliustruoja ir bendrą padėtį žmogaus teisų Kinijoje. Ir aš bijau, kad e, tie atskiri atvejai atspindi taip pat ir tą blogiančią padėtį ne tik Tibete, tačiau ir visoje Kinijos kalbate apie savališkus suėmimus, netinkamą elgesį kalėjimuose. Šis klausimas keliame su savo kolegomis iš Kinijos. Taip pat noriu kreipti dėmesį į tai, kad žmogaus teisų padėtis Kinijoje ir Tibete ypač nuolat minima ES pareiškimuose, kurie yra skelbiami e, žmogaus teisų taryboje. Pastarai kartą gruodžio 21 dieną mes atkreipėme dėmesį į mažumų žmogaus teisės ir raginome atnaujinti dialogą. Kalbant apie mūsų e, būsimus planus, jūs minėjote, kad ES specialus žmogaus teisų galiotinis Tavros Lambrinidis šiuo metu rengėsi savo antrajam vizitui Kinijoje, kuris vyks savaitę laiko pradedant lapkričio 9 dieną. Jis lankėsi Kinė 2013 metų e, rugsėjo mėnesį, penkias dienas lankėsi Tibete ir turėjo galimybę e, užduos nemažai klausimų, kuriuos šiandien svarstėme savo kolegoms iš Kinijos šiuo metu ES specialusis įgaliotinis nekeliaus, nevyks į Tibetą, jis e, pabandys pratesti anksčiau pradėtus darbus, sustikdamas su vėjais pareigūnais Pekine, kitose Kinijos vietose. Na, artimiausias es Kinijos žmogaus teisų dialogas vyks Kinijoje lapkričio 13 dieną darbo tvarkė šio susitikimo vis dar yra rengiama, tačiau akivaizdu, kad mažumų atstovų žmogaus teisų klausimas bus keliamas, įskaitant taip pat ir e, religijos, e, tikėjimo laisvė, žodžio laisvė, susirinkimo laisvė. Taip pat e, galėčiau, jeigu leisite, pateikti keletą atsakymų į kolegos e, parlamentarą Demes Maker klausimus e, dėl praktiškai nesamų rezultatų ES ir Kinijos žmogaus teisų dialogo procese. Iš tiesų tas procesas labai nuvilintis yra, tačiau mes vis tik tai manome, kad yra labai svarbu pareikšti savo susirūpinimą dėl atskirų žmogaus teisų pažydimo atveju Kinijos valdžios atstovams, nors ir labai nemalonu. Ta procedūra yra labai nemaloni. Akivaizdu, kad Kinija skiria dėmesio tiems mūsų pareiškimams ir nuolat, kai mes kokį nors pareiškimą paskelbėme, tai Kinijos valdžios atstovai reaguoja, nors jiems tokia reakcija tikrai vieša reakcija yra labai nemaloni Kalbant apie rezultatus, iš tiesų nebuvo pasiekta didelė pažanga Kinijoje. Tačiau mes dalinamės patirtimis su valstybėmis su narėmis, kurios savo ruoštų vysto žmogaus teisų dialogą su Kinija, taip pat kalbamės su JAV atstovais ir kolegomis ir turiu pasakyti, kad iš tiesų mūsų pastangos e, arba ne vien ES pastangos žlunga, praktiškai žlunga kolektyvinės pastangos viso pasaulio pagerinti žmogaus teisų padėtį Kinijoje. E, tačiau aš tikrai nenoriu siūlyti nutraukti žmogaus teisų dialogą su Kinija, nes mes manome, kad e, ši procedūra turi būti tesiama ir mes turime koordinuoti savo veiksmus su, su kitomis suinteresuotomis šalimis, tikėdamiesi, kad e, galbūt sugebėsime pakeisti Kinijos valdžios poziciją, e, turint omenyje, kad Šidžimpino, prezidento Šidžimpino vyriausybė siekia tvaraus šalies vystimosi, tai galbūt jie sugebės išvelgti tam tikrą naudą ir mūsų siūlomose pokyčiuose. Ačiū Jūsų paaiškinimus nežiūrint sunkumų ir rezultato nebuvimo, žmogaus teisų dialogas turi būti tęsiamas. Neturime kitų alternatyvų, kaip tik tai išsakyti savo poziciją tvirtai, viešai, kiekvieną kartą, kai tik turime galimybę. Europos parlamentas turi panaudoti visas savo galės ir turimas priemonės pasiūsti uh, Mm, tą žinią koordinuotai per žmogaus teisų pakomitį kitas Europos parlamento struktūras, nuolatos ta pozicija yra išsakoma. Ir pas mm, Lamridinis visuomet tiesiogiai atsako į tuos klausimus, kas vyksta Kinijoje dėl aktyvistų įkalinimo, Labai svarbu, kad išlaikytumėm tvirtą poziciją ir kad žmogaus teisės būtų įtrauktos ir į kitą susitikimą lakučio mėnesį. O dabar pabaigai norėčiau dar suteikti žodį kiekvienam iš mūsų, mm, kad jie galėtų tarti baigiamasias pastabas, sureaguoti į jūsų uh, mm, klausimus. Ir dabar atviršinė tvarka suteiksiu jam žodį, ponia Roba, visų pirma. Pasistengsiu labai trumpai atsakyti dėl ugdymo turimo ir mokymo Tibeto mokyklose. Tibeto e, teritoriją, autonominėme regione, kur gyvena pusė tibetiečių. Tibetiečių kalba yra naudojama kaip mokymo kalba pagrindinė tik tai pradinėse mokyklose ir neįmanoma toliau jau mokytis tibetiečių kalbą. Tai reiškia, kad pusė Tibeto um, gyventojų, vai, uh, pusės Tibeto gyventojų uh, Um, vaikai nebegali daugiau mokytis tibetietiškai, kai jiems sueina 12 metų. Vėliau mm, mokymo kalba nebe tibetiečių ir, mm, pavyzdžiui, galvojant apie mokymosi įvairias rytis, yra mm, iki A lygio netgi mokymosi nuo 2010 metų buvo planų atsisakyti tokios sistemos, panaikinti ją Taigi, tiems tibetiečiams, tai pusė tibetiečių, kurie gyvena už Tibeto regiono ribų, kuriems pasisekė, uh, jeigu, jeigu yra galimybė, gali pasirinkti tibetiečių kalbą greta kinų kalbos, tačiau tuomet tokie vaikai yra marginalizuojami, kadangi aukštojo mokslo išsilavinimo įgyti tibetiečių kalbą nebeįmanoma. Jeigu nori tapti inžinieriumi, matematiku ar bet kuo kitu, turi absoliučiai tobulai mokėti kinų kalbą ir, ir taip kaip vietiniai Hamkinų vaikai turi taip pat mokėti. Yra tų idealistų tibetiečių, kurie siunčia mokyklas į tibetiečių į, į tas mokyklas, kur mokoma tik tibetiečių kalba, tačiau jie suvokia, kad tuomet vaikui ateityje kils labai rimtų pavojų, renkantis karjerą ir, ir taip toliau. Taigi tai tikrai labai sudėtingas pasirinkimas. Like... Pone Ceringa, ar jūs norėtumėt kažką pasakyti, jums irgi dvi minutės. Ani tai tanda tai e, gumba koji e, e, suna sun. Tai gumba koji tanda ngoyu netan re, tanda jana ge ma mumbuji tanda go yore. Lhapa tu ta pebe gumba te tiki maga la jude go yore. Nolo la ta chidang ge cha sha bayi na pebe gumba ge la jedan la bote pebe cheda yo yore. Ta kasi tsipa chosang ge nimola ta jana ge ane jana mabi shungu ge ta khorong chi kaja wala ne tegi jana shungu ge jeda gala jugu yo sene kati khaji nyincha chibare tawa nangshin ge gumba ta chi ge ndui khonsong nolo gumba ge nolo la tawa jamu ge ma jama tawa ge ta chi nolo lan zu chi ne khond go yore te songsa ane pibe ge gumba te tanda jana ge ma gan la ju de ge yore chi Uh, and to answer the question from MEB Damasmaker. Kalbant apie gerbiamą parlamentarą Dimesmekerio klausimą, dėje neturiu gerų žinių, kuriomis galėčiau pasakyti su jumis. Religinės veiklos, represijos, vienuolių išvarimas iš vienuolynų vyksta, Tibeto vienuolynai yra verčiami į Kinijos armijos stovyklas Kaip atsimate, 2015 m. balandžio 3 Kinijos valdžia pareiškė, kad tibetiečių budistų šventovės, šventovės ir vienuolynuose plėvesos Kinijos vėliavos ir taip pat yra ta taip vadinamoji vienuolynų valdymo sistema, e, kas reiškia, kad, kad e, yra valstybė valstybės paskirti pareigūnai, e, sargai, kurie dirba vienuolynuose ir stebi vienuolių bet kokius veiksmus. So <clears throat> we... Labai ačiū. Dabar ponas Metin. Irgi baigiamasis pastabas. Ačiū, pirmininkė, dėl autonomijos ir dialogo tarp Kinijos valdžios ir Dalailamos atstovų mm, dėrybos buvo atnaujintos, bet paskui sustabdytos 2010 metais ir buvo tibetiečiams pateiktas memorandumas išaiškinantis jų konstituciją, kur apibriešta ir, ir, ir jų visi religiniai, socialiniai reikalai ir tapatybės klausimai. Tačiau Tibetiečiai pateikė memorandumą, tačiau Kinė pareiškia, kad tai yra tik tai mėginimai užtikrinti nepriklausomybę. Nėra jokių ženklų, kad Kinijos valdžia norėtų atnaujinti dialogą. Aš galiu pritarti tam, kas buvo pasakyta dėl vienuolynų padėties. Kontrolė yra stiprinama vienuolynuose ir dabar vienuoliams ir vienuolėms yra labai sudėtinga pra, užsimti religinę praktiką laisvą dvasę. Yra pateiktas į kelis metus jau teikiamas NVO prašymas dėl vienuolynų, bet nėra jokios reakcijos e, iš valdžios. Dabar tai uh, yra įtraukta į žmogaus teisių tematiką. Mes galvojame, kad tai irgi yra vienas iš atitinkamų klausimų ir galvojant apie žmogaus teisų dialogą, tai taip jį reikia tęsti, tačiau tai yra sudėtingas procesas tiek NVO, tiek valdžios struktūroms, bet aišku, reikia tęsti tą dialogą, kad būtų prasmingesnis rezultatas pasiektas. Finally, Mrs. Hosman. Labai ačiū. <clears throat> Uh, thank you. Labai ačiū, ponė Holtzman, grasai. Ir galia, aš pabandysiu atsakyti labai greitai į ponios Loperio klausimą dėl švietimo. Kinijos sistema yra labai sudėtinga, e, skirtingi yra e, skirtinga padėtis miestuose ir kaimo teritorijose. Kaimo mokyklas turi finansuoti kaimai. Taigi, jeigu bie, e, kaimas yra neturtingas, tai ir mokykla yra neturtinga. Kartais jos tiesiog nėra praktiškai. Ir per kai kurias iškeltas iniciatyvas. Aš pati esu prancūzė, todėl aš žinau, kokia yra padėtis. Hinčiang, e, vienas prancūzijos žurnalistas, įsteigė mokyklą musulmonėms mergaitėms, nes kitaip jos būtų 12 ar 13 metų ištekintos. Ir jo asociacijos e, dėka e, tūkstančiai to kaimo jaunų mergaičių galėjo eiti į mokyklą. Dung savivaldybėje, Kinijos pietuose, taip pat labai aktyviai dirbame, ten yra daug mažumų. Ir ten problema yra tokia pati. Visos mergaitės negali eiti į mokyklą, nes e, šeimoje prioritetas į mokyklą eiti yra berniukui, o ne mergaitiai. Ir e, buvo galiu pakartoti tik tai, kad kartais mums susidaro tas jausmas, kad mes stengiamės dėl nieko, bet nepamirškim, kad Kinijos teisininkai dar labiau negu mes stengiasi ir jie E, puikiai supranta, kas yra teisinė valstybė. Jie tai daro, nes Kinijos vyriausybė prisidengia teisinę valstybę, tarsi laikytų įsakymus, bet šiandien taip nėra. Ir teisininkai bando pagauti tuos pažeidimus. Ir sako, jeigu jūs kalbate apie teisę, tai žiūrėkit, kokia ta teisė yra, koks yra įstatymas. Bet žinoma, tai sakydami, jie dar nesitikė, kad tų įstatymų bus laikomasi. Bet, that, e, bet dėl to E, vargšai teisininkai yra įkalinami, kankinami. E, vienas iš jų, pavyzdžiui, trejus metus buvo įkalintas ir kankintas tiek, kad nebegalėjo kalbėti. Dabar atrodo, jis pamažu atsigauna ir toliau tęsia savo kovą. Taigi, pirmiausia, turim padėti tiems teisininkams, kurie nori padėti e, Kinijos žmonėms. Labai ačiū už jūsų kūrybišką ir naudingą pasisakymą. Dėkuoju visiems, kas kalbėjote ir dalyvavote šiandienos renginėje. Dėkuoju visiems svečiams, atvykusiems iš labai toli, net iš Tibeto. Ypač dėkuoju ponui e, Metsi, metin dirbančiam labai sudėtingomis sąlygoms ir taip toli. Labai ačiū visiems jums. Kitas klausimas mūsų darbo atvarkėje bus pradėtas svarstyti po penkių minučių. Welcome to the last point of our agenda today. Uh, Labadiena. Pradedam paskutinį šiandienos klausimą. Pradedame nuo Tibeto link Eritrėjos. Nėra lengva, bet reikia. Šiandien tos didžiulės e, dėl Eritrėjos iškilusios krizės akivaizdoje visi žinote, kaip svarbu yra kalbėti apie problemas. Kalbam apie Siriją, apie milijonus iš ten bėgančių žmonių ir tai pritraukia mūsų pagrindinį dėmesį. O Eritreja jau kokius metus, ištisus mėnesius e, išgyveno etapą, kai tūkstančiai žmonių į Europą važiuoja rizikuodami savo gyvybėmis gyventojų toje valstybėje labai nedaug, bet kiekvieną mėnesį po 5000 žmonių iš ten pavojingomis sąlygomis atvyksta Europą, pabėgdami iš e, Eritrėjos gniauštų. Vienas iš, viena iš problemų yra ta, kad yra mm, piknaudžiavama demokratija ten. Pirmiausia, prieš tariant diskusiją apie žmogaus teisės Eritrėjoje, aš norėčiau pasveikinti lankytojų grupę, kurią pasikvietė panė Lohbiller į antrąją posėdžio dalį. Kai kurie šios grupės nariai buvo anksčiau, dabar atėjo kita. Sveikinu visus čia susirinkusius, džiaugiuosi, kad esate čia. Ir aš norėčiau, kad e, pirmiausia išklausytumėm pranešėjų, turėsime klausimų, e, paskui kalbės mūsų parlamentarai, išorės veiksmų tarnybos atstovai ir aptarsime bendrai žmogaus teisų padėtį Eritrėje. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad ši diskusija tęsia vertingą pasikeitimą nuomonėmis e, anksčiau e, vykusiamis su ypatingo įgaliotinė apie žmogaus teisų padėtį. Šila Katarud, ta atstovė vadinasi, ji 2015 m. kovo mėnesį pas mus buvo atvykusi. Dabar atidžiau pažvelgsime į tą 500 puslapių ataskaitą, kurią žmogaus teisų komisija paskelbė apie žmogaus teisų padėtį Eritrėjoje. Pagal šią ataskaitą Eritrėjos vyriausybė yra atsakinga už paplitus, nuolatinius paplitusius žmogaus teisų pažeidimus. Dėl to yra sukūriama baimės atmosfera, labai daug žmonių yra e, išnaudojami darbo rinkoje, jie yra uždaromi kalėjimus, tūkstančiai šimtai pabėgėlių bėga iš valstybės. Kai kurie pažeidimai yra vykdomi e, pritaikant bausmes neteisme e, yra e, žmonės išnaudojami seksualiai, e, vykdomi tiesiog nusikaltimai prie žmoniją. Be to, šiame pranešime yra kalbama apie migracijos priežastis susijusios su žmogaus teisų perspektyva. Deja, pranešėjos veržijat šiandien mūsų salėje nėra, nes ji stebi rinkimus Haityje ir e, kartu su delegacija dienokusi, bet aš esu tikra, kad šiandienos e, diskusijos pagrindiniai punktai bus jai perduoti. Vakar e, buvo pateikta statistika, kad daugiau negu 500 tūkstančių Eritrijos gyventojų e, išvyko iš šalies vien 2014 metais. Jis daro 6 procentus valstybės gyventojų. Turbūt įsivaizduojate, ką tai reiškia. Šiais metais jau matėme, kad šimtai tūkstančių Eritrijos gyventojų, maždaug 5 tūkstančiai žmonių kiekvieną mėnesį pabėga iš šalies, e, ieškodami tarptautinės apsaugos. Ir jie E, bando ištrūkti iš tų baisių žmogaus teisų pažeidimų. Jie rizikuoja savo gyvybę, atsiduoda prekiautojų žmonėmis tinklams, bet e, nori būtinai ištrūkti. Kokia pagrindinė priežastis? Pagrindinė priežastis yra ta privaloma karinė tarnyba, turi, kurią turi atlikti ir vyrai, ir moteris. Eritrėja turi vieną iš didžiausių kariuomenių e, Afrikos į pietus nuo Saharos valstybėse. E, bet vis tik dar visi žmonės yra verčiami į kariuomenę. Tarp mūsų yra trys svečiai. E, e, žmogaus teisė Eritrėjoje e, tarnybos atstovas yra mūsų tarpe, bet pirmiausia, mes norėjome, kad pasisakytų Eritrėjos pabėgėlis E, gyvenantis Belgijoje. Jo padėtis labai liūdna, bet tuo pat metu jis labai, labai puikiai parodytų, kas gali atsitikti. Jis atsisakė dalyvauti komiteto posėdėje paskutinį neminutę. Pagal Junktinių tautų komisijos ataskaitą e, jis tą padarė, nes jis sakė, aš bijau pasakyti, nes bijau, kad esu slaptai stebimas ir aš bijau dėl e, savo ir savo šeimos saugumo. Jis E, pats ir jo šeima buvo nubausti už vadinamus tarptautinius standartus, tarptautinius standartų pažeidimus. E, tas žmogus susiduria su persekojimu, skaitant ir užsienyje, sulaikymu be pagrindo ir panašiai. Todėl aš dabar suteiksiu žodį e, Paryžioje dirbančiam Eritrėjų žurnalistui, kuris labai plačiai pristatys žmogaus teisų padėtį toje valstybėje. Ponas Biniem Simon Solomon, žurnalistas Rena radijos stotyje Paryžėje. Tai yra tigrinė ne kalba transliuojama stotis. Nuo 2009 metų ji yra transliuojama iš Paryžiaus. Jis buvo sukurtas Eritrijos žurnalistų dirbančių užsienyje ir jie parėmė žurnalistai be sienų organizaciją. Stotis transliuoja e, laisvą žodį jau daugelį metų eritrėjos žmonėms ir eritriečiams gyvenančiams užsienyje. Kaip jau sakiau, ponas Simon Salomon yra žurnalistas atsakingas už tą radio stotį. Jis ilgą laiką kovoja su problemomis ir tikisi kažką pasiekti. Aš manau, ponė Simon Salomon, jums dešimt minučių. Thank you. Ačiū. Ačiū, kad suteikėt man galimybę kalbėti apie žiniasklaidą ir žodžio laisvę Eritrijoje. Pirmiausia, trumpai norėčiau pristatyti radio stotį Arena. Pavadinimas Arena, kaip jau buvo pasakyta, Э, atsiprašau, radio stotis Elena yra nepriklausoma, dirbanti Paryžiuje. Ji pradėjo savo transliacijas 2009 metais per palidovinę sistemą. Ji pasiekė Eritrėjos kaiminės. Ji transliacijos vyksta e, Tirinė kalba ir arabų kalba. Šiuo metu radio Arena yra vienintelė nepriklausoma palidovinė radio stotis, kuri transliuoja į Eritreją. Ji dirba bendradarbiaudama su praneš, e, reporteriais be sienų organizacija. Pagrindinė mūsų tikslinė auditorija yra eritriečiai gyvenantis Eritrėje ir už jos ribų. Taip pat mūsų auditorija yra kaiminės valstybės, daugiausiai Etijopija ir Sudanas. Etijopijos šiaurinėje dalyje yra kalbama tigrinė kalba, nors e, e, yra Mm, organizuojama, yra transliuojama ir daug programų arabų kalba, nes tai yra reikalinga e, Sudanui ir arabiškai kalbančiomis kaiminėms valstybėms. Radio stoties Arena programos yra kalbama apie politiką, žmogaus teisės, socialinius klausimus, aktualijas, sporto naujienas ir panašiai. Kai kuriuose programuose uh, E, ypatingas dėmesys tai yra skiriamas mūsų auditorijoms. Pavyzdžiui, turime programas pabėgėliams, kurias klausosi labai gausus skaičiai pabėgėlių. Yra netgi atskira e, telefono linija, e, kuri leidžia žmonėms palikti žinutę, išsakyti politinės nuomonės. Ta galimybė skatina žmonės kalbėti atvirai, keistis informaciją, bendrauti su savai žmonėmis. Tai yra naujas dalykas eritriečiams. Taip pat turime programų kaip finamis atvirasis mikrofonas, E, kuriuose žmonės laisvai keičiasi mintimis. Radio stotis Erena tarnauja kaip tiltas tarp eritriečių gyvenančių Eritrėje ir už jos ribų. Eritriečių pabėgėliai gyvena įvairiausiose pabėgėlių stovyklėse - Etijopijoje, Sudane, Egipte, Izraelyje, Maltoje ir kitose valstybėse. Jie visi pasitelkia radio stotį Arena kaip komunikacijos priemonę tarpusavyje. Šiuo metu radio stotis Arena bendradarbiauja su Eritrėjos pilietinė visuomenė nėra e, tokio dalyko kaip žodžio laisvė ir nepriklausoma žiniasklaida Eritrėjoje. Šiuo metu vienintelė žiniasklaida priemonė veikianti valstybės viduje yra valstybinis televizijas, radijas ir spauda. Eritrėjoje kalbėti apie vyriausybę arba išsakyti nuomonę apie susidariusią padėtį e, gali, e, e, gali suš, iš, iššaukti kalė, įkalinimo bausmę. Nelengva yra užpildyti informacijos Eritrijoje stoką, ypač žinant, kad radio Arena klausytojai gali būti įkalinti. 2009 metais buvo daug žmonių uždaryti į kalėjimą dėl to, kad klausėsi radio stoties Arena. Kai kurie iš jų praleido areštinėse net porą savaičių. Vis daugiau ir daugiau žmonių Eritrijoje pradėjo klausytis mūsų radio stoties, todėl Eritrijos vyriausybė nebegalėjo daugiau jos pakesti ir radio stotis Arena tapo vyriausybės taikiniu nuo pat E, transliacijų pradžios. 2012 metais dėl to mūsų palidovas buvo uh, užblokuotas, o interneto svetainę užėmė Eritrijos e, vyriausybės hakeriai. Grasinantis elektroniniai laiškai ir telefono skambučiai yra mūsų kasdienybės neatskiriama dalis. Tačiau tokie dalykai kaip mūsų radijos stoties techninis užblokavimas buvo baisi patirtis. Palidovo tiekėjas tuo metu tai buvo arabų satelito sistema patvirtino, kad e, trukdžiai e, atėjo tiesiai iš Eritrėjos informacijos ministerijos. Dėl tos priežasties palidovo tiekėjas turėjo mus išstumti, nes e, mūsų stoties blokavimas pakenkė ir kitiems artimų rytų kanalams. Mes turėjome pereiti prie kito palidovo, Nilo palidovo, ir mūsų interneto svetainė turėjo būti atkurta visiškai, nes visi duomenys buvo pradingę. Šių metų pradžioje Eritrijos vyriausybė paleido šešis žurnalistus po šešerių metų įkalinimo. Tarptautinė bendruomenė tai priėmė, tai vertino kaip ypatingą e, pasiekimą, žinant, e, kokios baisios dabar gyvenimo sąlygos Eritrijoje. Dauguma iš tų paleistųjų dabar jau išvyko iš Eritrijos, jiems nebuvo nei kiek paaiškinta, kodėl jie buvo uždaryti ar kodėl buvo paleisti jie neturėjo atsidurti kalėjime visų pirma. Ir kaip buvo paaiškinta e, raporteriams be sienų 2009 m. vasario mėnesį, E, švietimo ministerija suorganizavo reidą mažoje radio stotyje ir maždaug 50 personalo darbuotojų buvo uždaryti sulaikymo e, centre depozito, kuris yra Asmaros e, priemeščiuose ir jokio paaiškinimo dėl sulaikymo nebuvo pateikta. Nepamirškime, kad vis dar yra labai daug sulaikytų žurnalistų, kurie yra kalėjime ilgiau negu 14 metų be teismo E, vien už tai, kad dirbo savo darbą. Kaip buvo pasakyta, labai daug žodžio, žmogaus teisų ir žodžio laisvės gynėjų susiduria su problemomis iš vyriausybių. Tokių yra ir Kinijoje, ir kitose šalise, tačiau ir Eritrėjoje nėra taip jau lengva net ir internetu naudotis. Vienintelis interneto tiekėjas yra Eritrėjos valstybinė telekomunikacijų tarnyba, ji priklauso vyriausybei. Ji e, nepaprastai lieta, 5 kB per sekundę tik teikiami tiesioginės jungtis tokios kaip e, ir, ir balso tarnybos tokios kaip Skype'as yra užblokuojami. Laimė socialinė žiniasklaida, pavyzdžiui, Facebookas dar veikia. Žurnalistai dirbantis vyriausybės žiniasklaidai taip pat tampa represijų ir nuolatinio įbauginimo iš savo e, viršininkų aukomis. Aš pats dirbau Eritrejos televizijai 14 metų kolegų tarpusavio nepasitikėjimas, e, vyresniųjų cenzūra yra neatskiriama kasdienio darbo dalis. E, jokia analizė, joks žurnalistas neturi laisvės pats parengti programą ar parašyti straipsnį prieš E, neparodydamas jos e, vyresniesiems žurnalistams. Galiausiai aš noriu pasakyti, kad pradėti konstruktyvų dialogą su Eritrėjos vyriausybė yra gera mintis, bet tik ta, su ta sąlyga, kad Eritrėjos vyriausybė norės dalyvauti. E, e finansavimo ir plėtros projektuose Eritrėjoje E, yra siekia, projektais yra siekiama padėti Eritrijos žmonėms, bet ES ir kiti donorai turėtų pasirūpinti, kad tie pinigai iš tiesų pasieks Eritriją. Reikia stebėsinos mechanizmo Eritrijos viduje, kad galėtume garantuoti, kad žmonės e, galėtų realiai gauti naudos iš pagalbos fondų. Ačiū. Ačiū, ponai Solomonai. Už tai kad jūs e, pristatėte taip pat kokia yra padėtis Eritrėjoje susijusi su žiniasklaidos laisvė, su žodžio laisvė. Kita mūsų kolegė yra Ženevoje dirbančios tyrimų komisijos atstovė. Noriu Jums padėkoti už tai, kad e, atvykote šiandien pas mus ir kad labai greitai patvirtinote šiandien e, savo dalyvavimą šios dienos posėdėje Jums 10 minučių. Labas rytas, gerbiami Europos parlamento nariai, ponios ir ponai. Jungtinių tautų e, komisijos skirtos žmogaus teisų padėčiai vertinti Eritrejo nariai dėja negalėjo atvykti jūsų posėdį ir paprašė manęs e, jų vardu pristatyti jums jų išvadas 2014 metų birželio mėnesį po to, kai specialus pranešėjas žmogaus teisų klausimais Eritrejai parengė savo pranešimą, savo ataskaitą jungtinėse tautose. Pareiškia, patvirtino savo išvas, prieš tai buvo dar du pranešimai patvirtinti komisijai vadovauja Mike Smith iš uh, Australijos ir jam padeda Ganos atstovas ir jis uh, toliau, uh, jį tiksliau yra specialioji pranešėja žmogaus teisų klausimais Eritrėjoje buvote čia anksčiau susitikę, vyriausybė ir atrėjęs su komisija nebendradarbiavo, nesutikė papildomas informacijos, neatsakė į užduotus klausimus. Taip, kaip yra įprasta dirbant kitoms tarptautinių tyrimų komisijoms, šios komisijos nariai taip pat e, nepriklausomai nešališkai ir skaidriai rinko informaciją, apklausė 500 50 žmonių ir gavo 160 atsakymų užduos klausimus raštu. Tai komisija mano, kad surinktos informacijos pakanka, kad būtų galima kalbėti apie patikimus šaltinius. Todėl e, Dabar norėčiau pristatyti komisijos, tyrimo komisijos išvadas, kalbant, kuris buvo pristatytas birželio mėnesį 2015 metų žmogaus teisų tarybai. Remiantis surinktais duomenimis ir įrodymais, komisija konstatavo, kad Eritrėje vykdomi sisteminiai žmogaus teisų pažeidimai, už kurias nėra baudžiama. Komisija taip pat konstatavo, kad vykdomi, e, vykdomi mirties bausmės nuosprendžiai be teismo sprendimo ir asmenys yra kankinami kalėjimuose. Kitos tarptautinės tyrimo komisijos anksčiau įsteigtas jungtinių tautų žmogaus teisų taryboje paragino iš esmės ištirti visus baudžiamosius nusikaltimus, to tarpu ši komisija ragina tik tai žmogaus teisų pažeidimus tirti, o kitų tarptautinės teisės pažeidimų, tarptautinių nusikaltimų tirti nebuvo raginama. Komisija konstatuoja, kad e, Eritrejos žmonės negali naudotis pagrindinėmis žmogaus teisėmis. Teismo sprendimai dažnai vykdomi neviešai e, ir žmonės yra kankinami kalėjimuose. Nemažai žmonių paprasčiausiai dinksta be žinios, išskaitant žurnalistus, politinius disidentus, religinius lyderius, mažumų etninių mažumų atstovus. Šiandien Eritreja kenčia nuo represijų ir baimės. E, yra išplėtotas šnipinėjimo tinklas, kartais netgi tos pačios šeimos nariai yra skatinami šnipinėti vieni kitus. Gyventojai yra masiškai kontroliuojami, todėl nuolat e, gyvena nuolatinėje baimėje, kad e, juos e, nuolat stebi arba stebės saugumo tarnybos. Priekabiavimas, bauginimas taip pat yra taikomas ir tų Eritrės gyventojų atžvilgių, kurių nariai išvyko iš šalies ir gyvena užsienyje. Suėmimai, mm, nenurodžius priežasties, yra ir kitos priemonės bauginimo bei kankinimai yra taikomi šalyje siekiant e, įbauginti gyventojus, sulaikymo sąlygos taip pat e, yra labai blogos. Šalyje veikia daug slaptų kalėjimų. Eritrėjos valdžia sąmoningai e, kankina sulaikytus asmenis ir e, ypač tokiu būdu bandoma susidoroti ir nubausti asmenis, kurie įtariami grėsme nacionaliniam saugumui arba tarp valstybiniais nusikaltimais. Taip pat siekiame e, pasitelkus kankinimus e, žmonės priklausančius kitoms religinėms bendruomenėms išduoti tam tikrą svarbę informaciją arba atsisakyti savo tikėjimą. Vyriausybė praktiškai privertė didžiąją dalį gyventojų tarnauti arba karinėse pajėgose, arba e, atlikti alternatyvę kokią nors nemokamą tarnybą. Ir kiekvienas 18 metų sulaukęs asmo turi tokią tarnybą atlikti. Praktiškai ji yra prilyginama e, priverstiniams darbams arba netgi vergoviai, tą konstatuoja komisija. Eritrėjos moterims kyla rimta grėsmė būti išprivartautoms, ypač toms, kurios e, priverstas dalyvauti karinių apmokymų stovyklose. Čia taip pat dažnai galima būtų kalbėti apie seksualinės vergovės e, atvejus. Taip pat moteris patiria lytinį smurtą suėmimo įstaigose. Priverstinis darbas yra naudojamas daug platesnių mastų nei e, e, ta nacionalinė arba, arba alternatyvioji tarnyba. Taip pat ir mažamečiai mokiniai studentai priverčiami dirbti neatlyginamai. Taip pat ir kaliniai yra verčiami dirbti prievartinius darbus, o tai draudžia tarptautinė teisė. Pristačius tyrimo išvadas šiai tarptautiniai tyrimo komisijai, žmogaus teisų taryba nusprendė pratesti komisijos įgaliojimus dar vieneriems metams, kad ji atliktų sisteminių ir didelio masto žmogaus teisų pažeidimus Eritrėjoje, siekdama įvertinti, ar šie nusikaltimai galėtų būti vertinami kaip nusikaltimai žmonijai. Komisija perdavė savo rekomendacijas Eritrejos valstybei, jos pareigūnams ir tarptautiniai bendruomeniai. Dabar galbūt išklausysime komiteto narių nuomonių ir po to e, galėsime padiskutuoti ir komisijos atstovams teiksime žodį. Taigi dabar ponia Lohbiller norėtų kalbėti. Prašau, ačiū pirmininkė, ačiū už šią prezentaciją. Aš noriu užduoti kelis klausimus, kadangi kovo mėnesį vyko klausimas arba keitimasis nuomonėmis dėl Eritrėjos. Tai iš tiesų jūsų pateikta informacija sutampa su ta, kurią anksčiau kalbėjomės e, e, dėl radio stoties. Jūs kalbėjote, kad jūsų tikslinė auditorija yra Eritrejos viduje ir kaiminėse šalise. Ar e, jūsų radijos klausosi iš Eritrejos išvykę asmenys pabėgėliai ir kas, e, kokia yra jų situacija? Taip pat kalbėjote apie tai, kad būtina sukurti geresnę stebėsienos kontrolės sistemą tam, kad Eritrėjai skiriama humanitarinė pagalba iš tiesų pasiektų skurdžiausius gyventojus. Tai galbūt EIVT atstovų noriu paklausti, ar įmamasi kokiu nors konkrečių veiksmų to siekiant, nes kovo mėnesį pas mus lankėsi ankstesnis Eritrėjos ambasadorius ir jis paprašė tokią sistemą sukurti, tačiau mes aiškos atsakymą nesulaukime. Taip pat galbūt jūs ar EIVT atstovai galėtų atsakyti man e, arba suteikti papildomas informacijos apie hartumo procesą, kurio parlamentas nelabai aiškiai suvokia, nes tas procesas nei viešas, nei slaptas yra šio proceso tikslas yra kovoti su teroristais regione ir e, riboti migrantų srautus, juos valdyti. Ar šio proceso kontekste galimas koks nors dialogas su Eritrėjos vyriausybė? Noriu paklausti, ar pasinaudojama šią galimybę ir jeigu taip, tai kokiu būdu tuo naudojamasi, kad būtų daromas spaudimas Eritrėjos vyriausybei, kad e, nebūtų prates tesiama Eritrėjos gyventojams karinė tarnyba pasibaigus 18 mėnesių laikotarpiu. Ar kilo kokia nors grėsmė susijusi su tuo, kad hartumo proceso eigoje Eritrėjos vyriausybė gaus to, ko reikalauja, bus mažiau kritikuojama dėl žmogaus teisų pažeidinėjimų ir nebus kritikuojama dėl to, kad e, neleidžia savo šalies gyventojams išvykti iš šalies. Klausimas susijęs su žmogaus, jungtinių tautų žmogaus teisų tarybos posėdžių, jeigu teisingai supratau, jūs sakėte, kad tyrimo komisija e, netyrė platesnių mastų tarptautinių nusikaltimų ir nusikaltimų žmonijai. Kas turėtų tirti šios nusikaltimus? Ar jūsų komitetas pateikė kokias nors rekomendacijas su to susijusias. Ir taip pat e, manau, kad savo ataskaitoje tyrimo komisija teigia, kad uh, Eritreja yra valdoma remiantis neįstatymais, o bauginimu. Nu, kad tai yra labai rimtas pareiškimas. Žmogaus teisų tarybos atstovas <clears throat> pas mus lankydamas pastarį kartą teigia, kad e, netgi misijos atstovai buvo grasinta viešbutyje Ženevoje, ar e, tos e, aplinkybės buvo kaip nors tyriamos, ar buvo rasti atsakingi asmenys ir kokį, koks yra tolimesnis specialaus pranešėjo likimas. Ponai Dėmes Makeri žodis. Kalbėsiu olandiškai, ačiū. Noriu pradėti nuo padėkos žodžių pranešėjams ir e, apgailestauju, kad vienas iš mūsų svečių dėja negalėjo atvykti ir jis gyvena mūsų šioje šalyje, o tai dar kartą patvirtina e, tai, kad uh, Net ir mūsų laisvoje visuomenėje kai kurie žmonės nesijaučia saugiai, bijo ir tai jau iš tiesų daug ką pasako ši aplinkybė. Be, tarp kitko, reikia atkreipti dėmesį į tai, kad Eritrės e, vyriausybė yra uh, numačiusi tam tikrą papildomą apmokestinimą tiems e, savo gyventojams, kurių dalis, e, šeimos dalis yra išvykusi gyventi į užsienį. Noriu paklausti, kokiu priemonių galime imtis, kad tam užkirstume kelią. Nes padėtis iš tiesų yra baisi, e, kai pranešama, kad visi žurnalistai yra iš Eritrėjos išvykę, o aš pats anksčiau dirbau žurnalistu ir e, jeigu jau Eritrėjoje žurnalisto profesija vertinama kaip nusikalstama, tai galime įsivaizduoti, kokie visuomenėje ten žmonės privesti gyventi. Aišku, eritrėjiečiai bėga ne tik nuo skurdo, tačiau taip pat bėga ir nuo labai baisios žmogaus teisų padėties. ES ketina 200 milijonų eurų per metus skirti vystamosios pagalbos Eritrėjai ir jau buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad būtina visiškai absoliučiai pasirūpinti tuo, kad ta skirima parama pasiektų skurdžiausios visuomenės sluoksnius. Noriu paklausti, kaip tai bus kontroliuojama, siekiant pagerinti ekonominę socialinę žmonių situaciją. Tai jeigu mes sugebėsime ją pagerinti, tai vis tiek žmonės bėgs nuo to e, brutalaus diktatoriško valdžios režimo, kuris negerbė elementarių pagrindinių žmogaus teisų. Taigi noriu paklausti, ar esama kokiu nors situacijos padėties pagerėjimo perspektyvų ir galima daryti kokį nors spaudimą Eritrėjos vyriausybei, ar galėtume pasitelkti Afrikos Sąjungos pagalbą, siekdami pagerinti padėtį Eritrėje ir kokią, kokį vaidmenį atlieka kaiminės šalis Sudanas, Etijopija, Džibutis ar yra pradėtos kokios nors regioninės bendradarbiavimo iniciatyvos, ar šios šalis yra pasirengusios bendradarbiauti regioniniu mastu, siekiant gerinti žmogaus teisų padėtį ir Kyla klausimas, ar tie pabėgėlių srautai, kiek žinau, kad iš Eritrėjos, Eritrėja antra šalis, iš kurios daugiausiai po Sirijos atvyksta ES pabėgėlių, Taigi kaip mes ketiname pasirūpinti tuo, kad šie žmonės gautų deramą pagalbą, kad ateityje patys galėtų pagerinti Eritrejos visuomenės padėtį ir gyvenimą. Uh, or, uh... Dabar prieš suteikdama žodį uh, EIVT atstoviai Rikė Braun, e, kuri yra atsakinga už Eritriją, aš irgi norėčiau užduoti klausimą. EIVT dėl diktatorius. Kaip EIVT sprendžia migracijos klausimus, kaip pavyzdžiui, su tokiu migracijom kaip Serki, nuo nepriklausomybės jūs e, dirbate valstybėje be jokių rinkimų. Tai kaip komisijos atstovės e, vyriausiai galiotinės Magerinė vizitas pavyko praeitą savaitę, ar buvo kokių diskusijų? Prašau, žodis jums trim penkiom minutėm. Yes. Thank you very much. Labai ačiū. Deja, žmogaus teisų situacija, kurią jūs tik pristatėte, galiu tik patvirtinti, Eritrėjos žmogaus teisų padėtis yra tikrai labai prasta. Turime tyrimo komisijos ataskaitą, kuri puikiai pristato režimo darbus ir pagrindinių teisų Eritrėjos suvaržymus mus labai neramina ta situacija. Ir mes tos ataskaitos e, nuostatus aptarėme ir praeitų metų birželį sutikimuose. Mus labai neramina ta situacija. Tyrimo komisija dabar yra pavesta įvertinti, ar žmogaus teisų pažeidimai yra nusikaltimai žmonijai diskusijose su mm, Eritrijos valdžia, mūsų sutikimuose aukščiausių lygmenių. Mes e, labai raginame Eritriją bendradarbiauti su tyrimo komisija. Tai yra būtina, norim nustatyti visus faktus. Viena iš problemų yra ta, kad tyrimo komisija savo pastebėjimams pasiremė laikotarpiu nuo 93 metų iki dabar. Tai galbūt reikėtų į tai atsižvelgti, bet iš esmės Eritrėje svarbiausia, ką turi padaryti, yra bendradarbiauti su tyrimo komisija ir pateikti reikalingą informaciją. Turi leisti komisijai patekti į e, savo teritoriją, kaimiškas vietas, kad būtų galima nustatyti tikrus faktus. Taigi mes išsakome sus, savo susirūpinimą kiekvieną pasitaikančią progą. Mm, Pane Mogerinį, mm, lankydamasi Etijopijoje, man atrodo, pranešime spaudai paragino Eritreją pagerinti žmogaus teisų situaciją. Taip pat, aišku, tas lasmas buvo aptartas ir su Etijopijos užsienio reikalų mm, ministru. Mm, Bet man atrodo, kad tai buvo ar tai pranešimas spaudai, ar kažkur vyriausiai galiotinė paragino Eritreją laikytis pagrindinių žmogaus teisų nuostatų. Yra tam tikrų ženklų, kad Eritrėja tarsi ketintų pagerinti kažkiek žmogaus teisų situaciją vietoje 2014 rugsėjai Eritreja prisijungė prie jungtinių tautų konvencijos draudžiančios kankinimus, žeminantį e, kitokį elgesį. Žiūrėsime, kaip tai bus įgyvendama. 2014 pabaigoje Eritreja paskelbė ketinimą reformuoti nacionalinę tarnybą. Mm Mes dar nežinome, koks bus tų siūlomų reformų turinys. Buvo kalbam apie tai, kad e, nacionalinė karo tarnyba turėtų, tarnyba turėtų būti bent jau šauktiniams kariams e, ribojama, neilgesnė kaip 18 mėnesių trukmės žiūrėsime, kaip bus su šauktiniais e, kitais metais. Dar Vienas toks nedidelis, bet drąsinantis ženklas yra tai, kad Eritrėja pareiškė pasirengimą bendradarbiauti su ES ir taip pat su jungtinėmis tautomis, jungtinių tautų žmogaus teisių biuru dėl rekomendacijos Eritrėjai dėl vis, pagal visuotinę pežiūrą 2014 vasarį, kuri buvo pristatyta uh, Mm, tai ES yra tvirtai nusiteikusi remti tos procesus ir jau pradedame atitinkamus darbus kitais metais. Pabandysiu visų pirma atsakyti kai kurios klausimus, kurie buvo užduoti, o tada sugrįšiu prie mūsų santykius Eritrėje bendro konteksto ir visų argumentų. Taigi, mūsų bendro darbo tikslas yra padėti Eritrėjos žmonėms. Mes galvojame, kad santykis Eritrėje yra vienintelis būdas palaikyti dialogą su Eritrėje dėl žmogaus teisių, pabandyti prastumti kažkur, pastumėti į priekį kažkokias reformas. Mes suprantame, kad žmogaus teisų padėtis yra sudėtinga. Uh, Tačiau mes galvojame, kad palaikyti ryšį yra vienintelis būdas, norint užmėgsti dialogą ir, ir kažką pakeisti. Mes remiame, svarbiausias mūsų darbo aspektas yra padėti žmonėms. Mm, pagalba yra skirta e, Eritrijos žmonių gyvenimo gerinimui, prisidedant prie ekonominės raidos, e, darbo vietų sukūrimo ir apsirūpinimo maistų garantijų sukūri, už, užtikrinimo. Tai aišku, kad e, žmonių gyvenimo lygis e, Eritrėjoje priklauso tiesiogiai nuo žmogaus teisų padėties. Todėl mes žmogaus teisų padėtį aptarėme visose aukšto lygio sutikimuose su Eritrijos valdžia. Mes akcentuojame tai, kad e, žmogaus teisų turi būti laikomasi. Mes taip pat kalbame šiais klausimais ir tarptautiniuose formuose, pavyzdžiui, Junktinių tautų žmogaus teisų komisijoje, kur parėmėme rezoliuciją pratesti tyrimo komisijos įgaliojimus dar vieneriems metams. Paraginome Eritrėje mm, bendradarbiauti su šios tyrimo komisijos svarbios ataskaitos rengėjų. Taip pat dar vienas iš mūsų darbo aspektų yra tai, kad mes tengiamės spręsti migracijos migraciją sukeliančias priežastis, tai tai, kad trūksta ekonominių perspektyvų, tai kad trūksta e, darb, įsidarbinimo galimybių, galimybių jaunimo, jaunimui ir žmogaus teisų situacija, kad yra baisi. Ir aišku, mūsų darbas Eritrėje turi būti vertinamas platesnėme kontekste. Tai yra, reikia turėti omenyje bendrą regioninį kontekstą. Santykių nutraukimas Eritrėje tikrai nepaskatins šio, žlugimo, šio režimo žlugimo, bet gali tik tai dar labiau pagilinti šalies izolaciją ir skurstant skurstantiems gyventojams tai būtų labai blogai, tai būtų socialinis visiškas žlugimas, kas destabilizuotų Eritreją ir visą regioną ir tuomet atsivertų papildomas galimybės ekstremizmui, žmogaus teisų situacija tik dar labiau pablogėtų. Tad uh, turėtumėm labai didžiai pasverti visus už ir prieš, kai eina kalba apie, pavyzdžiui, visame pagalbą. Ir dar keli žodžiai apie hartumo procesą. Pirminkė, bet labai prašau trumpai, nes mes turime baigti darbą 12.30, o dar noriu suteikti žodį uh, kolegai, kas atsakys į klausimus. Labai trumpai prašom. Oui, euh, de la part euh, de la commission d'EFCO, je voudrais. Euh, EFCO komiteto vardu aš norėčiau taip pat sureaguoti, kadangi mm, mes dirbame monitoringo srityje, žiūrime, kaip projektai gyvendami mm, bendrabiavimo lygis yra ribotas, labai sudėtinga kažką daryti Eritrijos kontekste, tačiau delegacijos atstovai gauna kelionės leidimus ir tai leidžia mums plėtoti projektus vietoje, tai jau yra svarbus momentas. Praeitą savaitę, prieš dvi savaitės mm, į vietą atvyko išorės monitoringo misija stebėti projektus iš išorės. Taip pat turime keturis mm, projektus pagal dešimtą fondą ir Mm, vertinimas jau yra įsibėgėjęs e, trijų iš tų keturių projektų, tai mes ypatingą dėmesį skiriame tam, kad e, e, pinigai, mes norime užtikrinti, kad pinigai nenukeliautų kažkur kitur per valdžios kanalus ir 2015 m. sausį buvo ir audito rūmų e, Europos misijas Mara, kad būtų galima patikrinti taip pat projektų gyvenimą, kaip lėšos panaudojamas. Tai iš tikrųjų mes pritarėme jūsų susirūpinimui, kad reikia užtikrinti tą kontrolę, reikia žiūrėti, kad ta pagalba realiai nukeliautų iki gyventojų Eritrėjoje, kad pasiektų tuos, kuriems yra skirta, galvojant apie visas perspektyvas. Pavyzdžiui, mes galvojame apie jaunimo mobilizavimą vasario mėnesį, reikia galvoti apie įsidarbinimo galimybę galimybės, galimybės jaunimui. Mm, ir reikia taip pat turėti omenyje tą numatomą reformą dėl privalomos karo tartybos. Labai ačiū. Dėkuoju komisijai už pasisakymą. Man atrodo tikrai tai papildo ir mūsų prelegentų pasisakymus puikiai, o dabar suteikiu dar jums žodį, kad konkrečiai šiomis detalėmis papildytumėt savo pasisakymą, sureaguojant į užduotus klausimus. Aš labai prašau jūsų apsiribuoti dviem minutėmis, kadangi mūsų posėdžio laikas baigėsi ir vertimo daugiau nebebus. Thank you. Uh, okay. Ačiū. The floor now, the floor was now for Mrs. Ankebrand. Ah. Žodis dabar poniai iš komisijos. O jums vieną minutę duosiu paskutiniams pastaboms, nes ponė Loviler dar nori pakalbėti dėl darbo tvarkos. Noriu tik pasakyti. Ekspertė iš Europos išorės veiksmų tarnybos e, norėjo atsakyti dėl e, prašymų apdorojimo. Aš norėčiau, kad jie atsiųstų atsakymą raštu mūsų komitetui raštu. Ačiū. Dabar uh, kolegė iš kairės. Pirmiausia, dėl e, mūsų mandato. Pirmaisiais metais nebuvo numatyta, kad mes svarstysime nusikaltimus prieš žmoniją, taigi mūsų komisija neskiria tam dėmesio. Uh, Vėliau taryba išplėtė komisijos mandatą dar vieneriems metams. Tai atsitiko birželio mėnesį. Mandatas buvo šiek tiek peržiūrėtas ir komisija buvo paprašyta tirti e, nuolatinius paplitusius žmogaus teisų pažeidimus Eritrėjoje, kad būtų užtikrinta visiška atskaitomybė, bandant išsiaiškinti, kur tie pažeidimai prilyksta e, nusikaltimams žmonijai. Taigi per antrąją kadenciją mūsų komisijos buvo prašyta konkrečiai išanalizuoti nusikaltimus e, žmonijai ir kitų metų birželio mėnesį mes pateiksime naują ataskaitą. Dėl gazdinimo, kuris šiam komitetui jau buvo, e, apie kurį jūsų komitetas buvo informuotas, e, Taip, Ženevoje dirbantis komisijos nariai ir liudininkai dirbę su tyrimų komisija susilaukė gąsdinimų. Todėl liudininkų ir uh, e, aukų apsauga išliks komisijos pagrindinė aktualija ir mes esame prieėmę konkrečių metodų, kuriais galėtume užtikrinti tokių asmenų apsaugą. Tačiau be abejo mes visuomet turime pasikliauti e, priimančiomis valstybėmis, kuriuose tie žmonės yra apklausiami. Dar vienas komentaras dėl bendradarbiavimo ir veiklos. Komisijos nariai e, sutiko aktyviai dalyvauti, jeigu tas bendradarbiavimas e, bus veiksmingas ir pagerins žmogaus teisų padėtį. Patys komisijos nariai yra pasirengę ir toliau bendradarbiauti su Eritreja. Taip pat girdėjote E, kas buvo nuspręsta dėl naujos konstitucijos rengimo, dėl nacionalinės e, karinės tarnybos sumažinimo iki 18 mėnesių. Tačiau komisijos surinkti duomenys rodo, kad kol kas yra pakeista nedaug, pas, pasikeitė padėtis nedaug ir komisija reikalauja apčiuopiamos pažangos žmogaus teisų Eritrėjoje e, požiūrių. Turbūt tai yra visos veiklos su Eritrėja e, svarbiausia dalis. Ačiū. Ačiū, ponė Solomon. Jums viena minutė, nes to nebeliks vertėjų. Galite kuo glaušiau kalbėti. Kalbėtojas neįsijungęs mikrofoną. E, net nežinau, ką čia pabaigai pasakyti. Galiu tik pridurti, kad turime programų tiems pabėgėliams, kurie nežino, kur dėtis. Mes jiems vis patarėme likti Etijopijoje ir Sudane, ten įsteigtose pabėgėlių stovyklose. Mes nuolat pasakojame, kokius pavojus kelia Saharos dykuma, viduržėmio jūra e, ir Egipto sistema. Hartum procesas man yra pasityčiamas, tiesą sakant, trumpai kalbant. Mes su Sudano saugumo tarnybomis bendravome kai sprendėm šias problemas, 14 žmonių buvo paleisti, pasibaigė konferencija, praėjo dvi savaitės, mes kreipėmės juos vėl dėl kito atveju, jie pasakė, čia ne mūsų reikalas. Taigi man e, tas, ta įstaiga yra tik tai pastyčiumą verta, tiek aš galiu pasakyti. Ačiū labai, dėkoju visiems kalbėjusiems, dėkoju, kurie, e, dėkoju komisijos atstovams, kurie atėjo ir geriems žmonėms iš sekretariato, atspariems kolegoms, kurie visuomet čia išlieka. Gražios dienos ir atkreipkite dėmesį į jums išsiuntinėsiamą medžiagą. Ačiū. Kitas komiteto posėdis. Lapkričio 12 dieną 9.